Taip jau uždėlsime ir nespėsime viską laiku apsvarstyti. Pirmiausiai noriu su visais pasisveikinti, taip pat noriu Jūs informuoti, kad šį kartą neturime jokių pokyčių darbo atvarkiai, išskyrus vieną nedidelį. Iš Rumunijos atvyks valstybės sekretorius ponas Rasman Murgano, o ne Elena Udrėja. Kit Kitų pakeitimų darbo tvarkė nėra. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad posėdis yra transliuojamas. Jeigu niekas nenori pasakyti dėl darbo tvarkės, periname prie antrojo punkto e, kovo 21-22 dieną vykusių posėdžių protokolo tvirtinimas. Kaip visada, protokolas jums pateiktas jis bus laikomas patvirtintų posėdžio pabaigoje, jeigu niekas nepateiks jokių pastabų per posėdžius mūsų. Prašom. Pone Manesko. sekretoriumi, o ne ministrė. Iš tikrųjų, norėjome pasikeisti nuomonėmis su ministrė, o ne su kitu atstovu. Galbūt palaukime koordinatorių, paklausime jų, pasitarsime, ar tikrai tokiamis sąlygomis verta vykdyti, atlikti šitą nuomonę pasikeitimą. Ačiū. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, vreau să declar din start că sunt... kad aš pritariu koordinatoriai, Aldės uh, frakcijos koordinatoriai. Taip pat norėčiau dar pasakyti, gerbiamą pirmininkę ir gerbiami kolegos, mūsų komitetas nusprendė dėl šito pranešimo balsuoti būdamas regionios plėtros pirminiu, e, ministru, nes pranešime išvartos problemos yra labai rimtos. Regi delegacijoje Rumunijoje su įvairiais ministrais, užsienio reikalų ministru ir kitais mes, atlik, mes buvome su jais kalbėjome, bet dar kol kas neįvyko bendri debatai. Kitas dalykas, gerbama pirmininkė, mūsų komitetas ir Europos parlamentas išreiškė visą gerą valią ir norą kalbėti šiomis temomis su Rumunijos vyriausybė. Taip pat išreiškėme norą paremti Rumuniją, kad e, Rumunija galėtų geriau įsisavinti Europos fondus. Praeitą mėnesį mūsų komiteto nariai vyko į Bukareštą ir dalyvavo konferencijoje, kuri buvo surinkta prezidentės ponios Ugnar buvo kalbama apie regioninį fondų įsisavinimą ir regioninį, regioninę plėtrą Rumunijoje. Deja, regioninės plėtros ministras nedalyvavo šioje konferencijoje. Matome, kad tai tampa norma. Ministrė ir šiandien nedalyvaus mūsų debatuose. Taigi, pritariu ponios Manesku pasiūlymui. Manau, kad debatai apie finansinėmis programomis, bet ir su to šalies fondų įsisavinimu. Šalies, kuri nuo kovo mėnesio yra paskutinė pagal fondo įsisavinimą. Taigi debatai galėtų vykti tada, kai atvyks ministras būtent atsakingas už šituos klausimus norime gauti atsakymus į klausimus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad pažįstu valstybės sekretorių, labai įvertinu, 15 metų pažįstu, tai tikrai iš mano pusės nėra jokių asmeninių nusistatymų prieš poną Murdžianų, bet e, manau, kad ministrė turėtų atvykti, parodyti gerą valią ir pagarbą Europos parlamentui. Tai mūsų šalyje dedasi tokie dalykai, kad nacionalinis kad nacionalinį parlamentą sistematiškai ne, neatvyktų ministrai. Tai nemanau, kad e, būtent Europos parlamento komitetas galėtų pradėti žaisti tokius žaidimus. Dėkuoju, ponė pirmininkė, atsiprašau, kad vėluoju. Manau, jog yra labai sunku taiksyti su tuo, kad ministrė neatvyksta, ypač dėl to, kad ji šiandieną yra Briuselėje. Aš. Andere natürlich angekommen sind hier in der Euro. Mes dabar rengėme e, naują programavimo laikotarpį, vyksta patikrinimas, žiūrima, kaip Rumunijai sekasi integruotis į ES ir kai kas kelia susirūpinimą, pirmiausia, dėl lėšų panaudojimo Rumunijoje. Manau, jog būtų tikrai e, derama ministrai šiandien pas mus apsilankyti. Jeigu šiandieną negalime to užtikrinti, jeigu būtų sunkumu, tai norėčiau labai aiškiai Bukareštui duoti žinę, kad ministrė turėtų pasirodyti mūsų komitete ir paaiškinti, kodėl ji e, pasirinko susitikti su komisijos atstovais, o ne su parlamentu. Dėkoju, ponas Luhanen, paskui ponas Vanistelroj. Ar atvirkščiai? EPP? Tada ponas Vanistelroj. Vakar penktą valandą sužinojau apie tai. Ir dabar pasižiūrėkime iš tam tikros perspektyvos į tai. Aš esu delegacijos vadovas. Parengėme pranešimą ir manau, turėtume įsigilinti į pranešimą, jį apsvarstyti iki galo. Antras dalykas jau mm, antrą kartą turime galimybę, turėjome antrą galimybę susitikti su ministre Udrėje. Ir manau, kad galėtume dirbti toliau savo ruoštų, nagrinėti pranešimą. Ir antras dalykas, galbūt yra galimybė, bet yra klausimas e, prašyti ir gauti, negalime niekam nieko nurodyti. E, E, ir reikalauti, kad kada tik užsimanysime, atvyks pas mus ministras ar ministrė. E, mūsų komiteto pirmininkė galėtų išreikšti taip mūsų prašymus, tai tiesa, bet neaišku, kaip juos bus reaguota. Bet dabar mes bent jau galėtume svarstyti pranešimą, dalyvaujant Rumunijos atstovui. Vă mulțumesc mult. Vreau să susțin uh, ceea ce spunea domnul Van Nistelrooy. Ačiū pirmininkė, norėčiau pritarti ponui Van Nistelrooy. Nemanau, kad reikėtų suteikti didžiausią dėmesį į tai, kas atstovaus vyriausybei vykdant konstruktyvų debatą, debatus. Man atrodo, kad reikėtų elgtis kitaip, reikėtų įsigilinti į konkrečias detalės, kad e, įsigilintumėm į Rumunijos fondų įsisavinimo padėtį. Man atrodo, kad ta padėtis nėra jau tokia bloga. Taip pat norėčiau pakomentuoti tai, kas paskutiniu metu vyko Rumunijos žiniasklaidoje. Alde frakcijos nariai tyčia skleidė dezinformaciją Rumunijos visuomeniai, tam, kad galėtų užsipulti dešiniųjų vyriausybę, kuri, e, kurią sudaro demokratai, liberalai demokratai ir kitos partijos. Manau, kad mes Europos parlamentas neturėtumėm didžiausią dėmesį skirti tam, kas vyksta populistinė prasme politinėme gyvenime vienoje valstybėje narėje. Reikėtų žiūrėti į valstybę narę iš esmės. Todėl toks pasiūlymas atidėti debatus, nes netvyko ministrė, manau, taip nereikėtų elgtis, nes ministrė atsiuntė valstybės sekretorių. Ačiū. Thank you, uh, Jan. Ačiū, Jan Albrecht. Taip, ponia pirmininkė, Aš manau, kad Europos parlamento darbo specifika yra ta, kad mes turime ieškoti kompromiso. Aišku, šios dienos pavyzdys labai svarbi, svarbu poveikį darys mūsų darbui ateityje. Valstybės narės gali atsiųsti ministrą arba mes galime tiesiog kreiptis į valstybės narės, kad jos atsiųstų savo vyriausybės atstovą. Taigi labai svarbu, kad šis atvejas būtų aiškus, nes tai taps precedentų ateityje. Galima kreiptis į ministeriją, kad atsiųstų savo atstovą, bet kreipiantis Tokiu atveju galimas variantas, kad ministras priima sprendimą vietoj savęs pasiūsti kitą asmenį. Ir madam Krell sakė, kad ministrė lankosi dabar Briuselėje, bet negali, neturi laiko apsilankyti parlamente, nes vyks į kitą susitikimą mes tiesiog galime išreikšti labai rimtą apgailestavimą, jeigu iš tiesų taip yra. O kalbant apie mūsų darbą ateityje, tai siūlyčiau sprendimą dėl atstovavimo vyriausybei palikti pačiai tos šalies vyriausybei. Ačiū už komentarus. Kolegos, norėčiau patikslinti kai ką. Aišku, mes galime prašyti, kad atvyktų bet kuris valdžios institucijų pareigūnas priklausomai nuo diskusijos pobūdžio. Tačiau šiuo atveju labai yra svarbus dalykas, nes mes uh, siuntėme asmeninį kvietimą ministrei ir iš ponios Udrėja gavome laišką, kad dėl nenumatytų įsipareigojimų ji turės būti kitur ir ją pakeis valstybės sekretorius. Tai yra vis tik tai atstovavimas ministro lygių. Kitas dalykas. Mes susijėjome pranešimo tvirtinimą su diskusija šiandien ir siūloma atidėti šią diskusiją, tačiau mes turėtume vis tik tai pasikeisti nuomonėmis, dalyvaujant valstybės sekretoriai, nes Kitu atveju mes apskritai tos diskusijos, e, ta diskusija negali neįvykti, nes ji bus atidėta neiš, neapibrieštam laikui. Taigi aš manau, kartu su valstybės e, sekretorium turėtume apsvarstyti parengtą pranešimą. Ir tada jau aiškintis, ar ministrė Elena Udrėja galėtų atvykti į mūsų komiteto posėdį ateityje. Taigi, jeigu ir toliau mes prieštarausime, tai tada situacija komplikuosis. Viktor Uštinar. Pone pirmininkė, man kyla pagunda sutikti, tačiau bent jau vieną dalyką reikia aiškiai pasakyti ir pasiaiškinti. Ar kas nors iš čia esančių gali pasakyti, ar šiandieną ministrė Elena Udrea yra Briuselėje. Nes jeigu ji tikrai yra Briuselėje ir buvo kviesta atvykti į mūsų komiteto posėdį, tai jos netvykimas yra visiškai nepriimtinas. Tikrai mes turime svarstyti pranešimą dėl Rumunijos, tačiau išvados padarytos pranešime yra absoliučiai aiškios galų gale mes kaip komitetas turime veikti patikimai. Pirmininkė, galiu pasakyti, jog tikrai neturiu šimtaprocentinio patvirtinimo, kad šiandieną ministrė Udrėja lankosi Briuselėje. Mes tiesiog to tiksliai nežinome. Todėl pirmininkė pertraukiama. Kągi, jeigu mes galėtume kreiptis į atitinkamą komisijos, Europos komisijos atstovą poną Dehan ir paprašyti patikslinimo. Viktorai, sako pirmininkė, mes galime pasitikslinti, tačiau yra laiko problema, yra šiam klausimui skirtas laikas ir mes galime pasikeisti tiesiog nuomonėmis prieš tai išklausę trumpą valstybės sekretoriaus įžanginį žodį. Ar jūs tam pritartumėte? O eigoje pasitikslinsime, kur dabar yra ministrė. Nes jos laiške yra nurodyta į komiteto posėdį dėl nenumatytų svarbių aplinkybių. Taigi mes pasikeisime nuomonėmis. O pirmininkės pranešimų beveik ir nėra. Ir dabar ketvirtas klausimas įgaliojimai vykdyti trišalį dialogą 12 metų biudžeto projekto klausimų. Ponas Luhan, noriu pasitikslinti. Vakar, likus valandai iki mano skrydžio, aš kalbėjausi su ministrė Udrėja ir aš suprantu, kad ji šiandieną nesilanko Bruselėje, todėl reikia labai iš, tiksliai išsiaiškinti, iš kur atsirado ta informacija, kuri pagal kurią ministrė šiandien yra Bruselė, nes aš valandai likus iki mano skrydžio kalbėjausi su ją. Pirmininkė, ačiū, ačiū už šią informaciją, mes pasiaiškinsime. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Laslo Surien, kuris yra nuomonės referentas. Ir Laslo, jūs prisimenate tą diskusiją, kuri vyko anksčiau, ar turite ką nors naujo pasakyti šiandieną. Taigi, Laslo, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė gerbėmiai kolegos. Aš, kadangi šiandieną esu Briuselėje, mes galime tęsti pradėtą šio klausimo svarstymą. Kalbėsiu labai trumpai. Jums yra pateiktas projekto pranešimas, pranešimo projektas ir jisai peržiūrėtas ir, mes, ir aš siūlyčiau tokio pobūdžio tekstą ir pateikti biudžeto komitetui, nes jame padaryti pateis, pakeitimai atsižvelgiant į pasiūlymus dėl pakeitimų. Ir tikrai iš mūsų pusės mes norėtume teikti, kad sanglaudos politikos atveju turi būti imamasi visų įmanomų finansinių priemonių ir turi būti garantijos, kad tos finansinės priemonės bus taikomos. Dabar dėl tikslių skaičių, dėl tikslių sumų. Jos nėra labai aiškios šiuo metu, tačiau e, jos atsirado remiantis sanglaudos politikos principais. Ir neabejotinai yra asmenys atsakingi už sanglaudos politikos įgyvendinimą. Mes taip pat esame visiškai tikri, kad sanglaudos politika turi būti įgyvendinama per septyniarių metų laikotarpį ir neseniai buvo pasiektas aukščiausias programos įgyvendinimo etapas, taigi tai yra 12 ir 13 metai, mes prie to etapo artėjame ir didžiausios sanglodos politikai skirtos lėšos bus išmokėtos tuo laikotarpiu. Dabar kalbant apie strategiją. Nebejotinai, kad strategija Europa 2020 numato kur kas didesnius tikslus peržengiančių sanglaudos politikos um, ribas. Ir tie tikslai visgi yra panašus, nors ne tapatos. Žvelgiant iš Lisabonos uh, strategijos perspektyvų bus siekiama valstybėse narėse, atitinkamuose jų regionuose sukurti naujų darbo vietų. Tačiau mes iš savo pusės manome, kad atsilikusiems regionams ir vietovėms reikalinga sudaryti sąlygas, kad jie galėtų pasivyti labiau įsivyšiusius regionus. Taigi tokios sąlygos yra būtinos, nes negalime leisti, kad sanglaudos politika būtų visiškai šimtų procentų derinama tik su Lisabonos strategija. Lisabonos strategijos įgyvendinimas yra svarbus, bet sanglaudos politika yra dar tam tikras papildomas aspektas ir jį norėčiau išskirti. Toliau, Mes taip pat manome, kad turi būti bendrai prisimta atsakomybė už ES mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimą ir todėl asignavimai turi būti laiku skiriami priemonėms įgyvendinti. Ir turime paraginti tarybą bei atskiras valstybės narės kurių ministrai dalyvavo mūsų diskusijose, taigi turime juos paraginti sparčiau įgyvendinti sanglaudos politikos priemonės ir veikti kryptingai. Ir tik tokiu būdu, manau, atsilikę regionai ir rajonai galės pasivyti labiau pažengusius. Taip pat turiu pastebėti, kad per pasaruosius keletą mėnesių Vengrijoje Vengrija gavo vos netrigubai daugiau lėšų sanglaudos politikai įgyvendinti ir mes kaip pirmininkaujant ES valstybės tenksimės, kad tos lėšos būtų panaudojamos kuo geriau. Dabar dėl skaidrumo ir priemonių įgyvendinimo taisyklių supaprastinimo. Norėčiau kalbėti gal ir plačiau šią temą, tačiau svarbiausi dalykai būtų štai kokie. Tai yra terminų laikymasis. Jeigu šios savaitės 14 dieną yra numatyta terminas paskutiniams pakeitimams pateikti. Tikiu, ka, tikiuosi, aš teisingą datą paminėjau. Tai tada gegužės 26. 25-26 dienomis mes galėtume patvirtinti šį pranešimą. Taip pat norėčiau pažymėti, kad balandžio 20 dieną kitą savaitę Europos komisija ketina paskelbti savo komunikatą, kuriame bus išdėstytos jos mintis dėl sanglaudos politikos priemonių gyvendinimo 12 metais. Be to, kaip biudžeto komiteto narys, aš taip pat dalyvausiu tame posėdėje, kuriame bus svarstomas viešai paskelbtas Europos komisijos komunikatas. Ir tikiu, kad po to bus padaryti kai kurie pakeitimai dabar jums pateiktame tekste. Galiu pas... dabar nežinau dar, ar tie busimi pakeitimai sutaps su tuo, ką aš siūlau dabar, tai yra mano siūlymų pritarti komisijos veiksmams, galbūt e, siūlysiu imtis e, tam tikrų patikslinimų ir pakeitimų. Taigi pakeitimai yra įmanomi. Bet to neabejotinai aš um, glaudžiai bendradarbiausiu su koordinatorių vadovais ir pakeitimus įtrauksiu į savo tekstą, kai tik jie atsiras, nors tekstui, kaip žinia, buvo plačiai pritarta. Ačiū, Laslo. Toliau žodį suteiksiu šešėliniams pranešėjams ir paprašysiu, kad jūs kalbėtumėt kaip galima trumpiau, nes mes jau ir taip vėluojame. Nepamirškite, kad šią temą išsamei svarstėme prieš tris savaitės. Taigi, pirmiausia, Derek Von, vienas iš šešėlinių pranešėjų. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimą. Jis trumpas, labai uh, aiškus, pasitikta labai gerų pasiūlymų jame. Uh, Ypač pritariu minčiai, kad sanglaudos politika yra svarbi ES ateičiai, kadangi mums reikia užtikrinti didesnį užimtumą ir augimą visose valstybėse narėse. E, aš turėčiau tam tikrų pasiūlymų. Pirmiausia, dėl pirmos pastraipos reikėtų gal nurodyti, kad programos 7-13 metams dabar jau įgauna e, labai didelį pagreitį ir e, reikia tikėtis, kad e, įsisavinimo galimybės išauks. Velsė dabar mes e, įgyventiname 80 procentų visų programų, iš tikrųjų įgauname labai didelį pagreitį savo veikloje gyventami projektus ir tai reikėtų pažymėti. Dar vienas dalykas - strategija 2020, jos tikslai yra svarbus, bet nemanau, kad tai turėtų būti vieninteliai tikslai regionams regionai turi skirtingus prioritetus ir reikėtų pademonstruoti tam tikrą lankstumą prioritetų požiūrių. Daug tų tikslų gali sutapti su strategija 2020, bet e, nereikėtų vien to akcentuoti. Toliau penktoji pastraipa. Jūs e, visi Visi sutarėme, kad reikia daugiau išteklių sanglaudos politikai, viskas gerai. Taip pat reikėtų pasakyti, kad kadangi mes įgauname vis didesnį pagreitį E, reikia, kad regionams būtų padintas finansavimas ir mums reikia tikriausiai dar daugiau išteklių e, numatyti sanglaudos politikai 12 metų biudžete. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Tai tada Fransu Alfonzi. Pone pirmininkė, labai greitai. Mes iš principo pritarėme šiam pranešimui E, biudžeto komitetas taip pat e, kalba apie tai, kad reikia vis daugiau signavimų skirti šiais ryčiai, kad būtų baigtos programas e, ir negalima galvoti, kad automatinės to, tokių pačių sumų patvirtinimas bus geras iš vienų metų į kitus. Jeigu tai bus, mes paprasčiausiai įstriksime. Uh, Ir aš norėčiau vieną e, klausimą pateikti pranešėjui dėl bandomųjų projektų. Ar nereikėtų numatyti tokiems projektams, kad nors juos atsižvelgti kaip nors? Dėkuoju. Patrys Tirolien. Gerbiami kolegos, E, greitai ES atsiras dar vienas papildomas regionas. E, po 2009 metų e, referendumo Majotės teritorija nutarė tapti dar vieno regiono Prancūzijos dėl trečiųjų šalių ir, ir nutolusių regionų mes turime turėti galimybių e, numatyti kitam programavimo laikotarpiai būtent šiam regionui lėšų reikia numatyti priemonę, kuri pirmiausia techninius aspektus apžvelgtų sanglaudos politikos. Regioninio vystimo komitetas yra tiesiogiai atsakingas už tokius dalykus parlamente ir reikėtų mums parlamente uh, skirti šiam klausimui dėmesį derantis dėl kitų metų biudžeto. Dėkoju, nematau, kad kas nors kitas norėtų pasisakyti. Taigi, Laslo, ar norėtumėte dar sureaguoti trumpai į tai, kas buvo pasakyta, ne? Prašom. Labai ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Man susidaro įspūdis, kad tai, ką pasakė socialistų šešėlinis pranešėjas, atspindi tikrus e, ketinimus mano pranešimo, gal šiek tiek galima pakoreguoti formuluotės, bet aš pats būtent taip ir e, galvojau, kai rašiau. Ir kolego žodžiai visiškai sutampa su mano mintimis, kaip ir kitų kalbėtojų. Dėl naujų regionų, kurie atsiras sąjungoje šiek tiek vėliau. Galiu pasakyti, kad e, mes e, kol kas negalime priimti sprendimų, kadangi tas regionas dar nepriklauso ES regionams. Aišku, tai yra svarbu, reikia išklausyti nuomonių, bet e, iš anksto negalime nieko padaryti. Taip pat e, noriu pasakyti, kad bandomieji projektai yra labai svarbus ir pasižiūrėkime į praeitį. Jeigu mano žinios teisingos, pernai e, iš 20 pasiūlymų 6 buvo patvirtinti e, pagal šių metų biudžetą. Jeigu paklausiu, kas laimėjo pernai, reikia pasižiūrėti, kas įvyko komisijoje, kai buvo tvirtinami šie projektai ar vyko parengiamieji veiksmai. Tai svarbu, mes E, turėtume e, siekti, kad pranešėjas ir e, nuomonės referentas, tai yra aš, nuolatos sektume įvykius ir numatyti erdvę naujiems bandomiesiems projektams. Jeigu jie atsirastų, tai mes turėtume būti pasirengę, jeigu norėtume juos padėti į pirmąjį krepšelį, kurio užsima ponia Balzani, ir jeigu norime, kad komisija atliktų pirmąją patikrą. Uh, Kaip žinia, tai yra sėkmės receptas. Jeigu pasiūlymai yra parengti, prašom svarstyti juos kaip galima greičiau ir galbūt jūs maloniai informuosite mane apie savo planus. Aš labai džiugiai jūsų išklausysiu. O dabar sulau, laukiu jūsų pakeitimų su šešėlinės pranešėjais. E, tikimės parengti tekstą, kurį, kuriam jūs pritaisite ir kuris bus. E, primtinas biudžeto komitetui. Ačiū Laslo, mes galvojame pasikviesti, ką nors iš komisijos generalinio regionų e, direktorato, kad aptartume bandomosius projektus. Tik reikia su jumis aptarti, e, koks būtų geriausias laikas tą padaryti. E, terminas pateikti pakeitimams yra balandžio 15-12 valanda. vieną dar e, dieną papildomą numatome. Dabar noriu pakviesti valstybės sekretorių ir siūlau pakviesti jį trumpai pristatyti klausimą, paskui išklausysime Lambert Van Nistelrooy, kuris e, yra delegacijos e, pirmininkas, delegacijos, kuri lankėsi Rumunijoje. Taigi Pradėsime nuo valstybės sekretoriaus Razvan Murgano. Prašom, žodis jums. Oh, sorry. It's open. It's okay. It's okay. <laughs> For the beginning, I'm very... Man didelė garbė būti čia, viename iš svarbiausių Europos parlamento komitetų. Antra, iš pat pradžių norėčiau Jums paaiškinti, kad atstovauju regioninės plėtros ir turizmo ministrė, ministrei Elenai Undrėja ir galiu kalbėti tik tai apie regioninį, regioninę plėtrą. Maždaug 20 procentų visų e, skirtų Rumunijai pinigų buvo, lėšų buvo nuo 7 iki 13 metų buvo būtent šitai sričiai skirta. Norėčiau iš karto labai atvirai kalbėti apie patį Rumunijoje, bet kalbėsiu tik tai apie regionę plėtrą, ne apie bendrą savo šalies situaciją. regioninė programa sudaro 19 procentų 7. Atsiprašau, 90 procentų 7-13 metų skirtų fondų. 2007 metais buvo patvirtinta šita programa e, pagal sutartis ir asignavimus. Asignavimai pagal šią programą buvo skirti iš regioninės plėtros fondo, taip pat ir buvo finansuojami iš šalies biudžeto iki 11 metų. 3, milijon, 3 milijonai 150 e, milijardų. buvo skirti būtent regioniai, regioniai plėtrai. 339 milijonai eurų e, buvo skirta šiam biudžetiniam periodui. Europos regionės plėtros fondas 24 milijonai eurų, 6,7 e, procentai 7-13 metų biudžeto yra būtent iš regionės plėtros fondo. Regionės plėtros programa turėjo tokius tikslus šiam periodui. Regionės plėtro, Europos regionės plėtros fondas ir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 visiems, kad būtų geriau suprantama. Visi šie duomenys yra vieši, jūs galite juos gauti ir aš nebejotinai pasiūsiu ir jums visus duomenis artimiausių metų. Europos regionos plėtros fondas skyrė 67 milijonus eurų. Tai yra 18,2 visos programos, procentai visos programos fondų. Operacinės regionės programos kontraktai iš viso šita regioninė programa 2007 metams, 2013 metams, šiam periodui 102 milijonus lėjų ir 4, 4, 4 milijonus eurų skyrė. Iš viso buvo pasirašta e, virš tūkstančio projektų, kurių vertė 14,6 e, milijonų lėjų Tai yra 3,3 milijonai eurų. Nuo programos pradžios pasirašyti projektai pagal šį, mm, šią programą 9,1 milijono lėjų, atsiprašau, sako pranešėjas, 90 milijonų lėjų 2 milijonai eurų tai yra ir tai maždaug yra 60 procentų Europos regionės plėtros fondo 2007-2013 metais. Čia norėčiau pasakyti dar vieną pastabą. Šiais metais baigsis sutarčių pasirašymas pagal regionę programą po, sprendžiant iš dabartinio darbo tempo, tikriausiai rugsėjo mėnesį jau bus pasibaigęs visas sutarčių pasirašymo periodas pagal regioninės plėtros e, programą ERPF. Šiuo metu turime 4,3 milijardus eurų, bet projektų vertė yra maždaug 11 milijardų eurų. Taigi e, projektų, kurie pristatyti vertė yra didesnė negu finansai, negu lėšos, kuriu, kuriuos mes turime signavimams. Nuo programos pradžios iki dabar iš viso 8 milijardai eurų yra visų, visų programų, visų kontraktų vertė. Deja, galime tik tai 150 procentų patvirtinti visų kontraktų. Kai jau pasieksime 150 procentų, nebegalėsime teikti naujų projektų, jie nebegalės būti vertinami dirbdami su vietinėmis valdžios institucijomis, matėme, kad dėl šio kriterijaus vietinės valdžios institucijos dar labiau nori mm, pristatyti e, projektus. 2008 metais turėjom tik tai keturis projektus už 402 milijardus eurų. Dabar šių metų kovo mėnesį turime 3 milijardus eurų. pagal tiems kontraktams, jau, e, kuriuos jau minėjau, o tai yra labai didelis padidėjimas. Man labai sunku kalbėti apie šios duomenys, nes aš pats esu iš vietinės valdžios ir suprantu, kad vietinė valdžia yra labai svarbi Rumunijos regioniai plėtrai. Struktūrinių fondų įsisavinimo e, stiprinimo planas. 2010 m. E, gruodžio mėnesį Europos komisarė e, nusintė laišką Rumunijos prezidentui, e, atkreipdama dėmesį į tai, kad Rumunija labai prastai įsisavina e, fondų lėšas ir buvo pas, pasiūlyti du veiksmai, kurių galima būtų imtis Rumunijoje. Pirmiausiai paruošti ypatingų priemonių planą tam, kad būtų padidintas įsisavinimas ir taip pat paskirti nacionalinį koordinatorių, aukšto lygio koordinatorių, kuris įgyvendintų ypatingųjų priemonių e, planą ir būtų už jį atsakingas. E, regionės Petros generalinis direktoratas pasakė, kad reikia plano, e, kuriame būtų aiškiai vertinos pagrindinės problemos ir numatytis tos pagrindinės priemonės su konkrečiais įgyvenimo terminais. Tas pats direktoratas pabrėžė, kontrolės institucijos veiklą ir jos vaidmenį struktūrinių priemonių koordinatorius pradėjo dirbti šių metų sausio mėnesį, turėdamas prioritetinių veiksmų planą, kad būtų pagerintas Rumunijos fondų įsisavinimo rodiklis. Pirmoji šio plano alternatyva jau buvo apsvarstyta su Didžiai Redžijo kasmetinėme rumūnų atsakingų asmenų susitikimo metu šių metų sausio mėnesį. Alternatyva buvo peržiūrėta e, atsižvelgiant į komisijos komisijos e, pastabas ir 3 kovo buvo e, nusiusti atsakymai komisijai, o 15 dieną buvo gauti atsakymai. Uh, E, balandžio mėnesį šito plano gyvenimas bus baigtas tam, kad e, pagerintumėm šio plano koordinavimą. Vyriausybė kovo 17 dieną išleido nurodymą, kuriame pareiškė, kad ministras pirmininkas tiesiogiai e, prižiūrės šito plano įgyvendinimą ten e, turime gairias trumpalaikės ir, ir, ir, ir ilgalaikės, e, kurias Rumunijos vyriausybė įgyvendins kartu prižiūrint ir Europos komisijai. Pagrindinis tikslas - išspręsti problemas ir sunkumus, kurių kyla įsisavinant struktūrinius ir sanglaudos fondus. Tam, kad šitie sunkumai būtų arba sumažinti, arba visiškai panaikinti, planas eina septynėmis pagrindinėmis veiklos kryptimis buvo įvykdyta dabartinės padėties analizė ir buvo numatyti prioritetai, kaip sumažinti arba visiškai panaikinti e, lėšų įsisavinimo trūkumus. Kaip buvo vykdoma šitas projektas? Finansinis buvo peržiūrėjami visi kontraktai ir finansavimas, taip pat e, priežiūros e, institucijos, išorinė e, sistema, šių fondų įsisavinimo priežiūros galimybė ir sugebėjimas įsisavinti iš naudos gavėjų pusės. Šitas planas turėtų sukurti reikiamas sąlygas tam, kad pasiektumėm e, nacionalinėme referencinėme plane numatytą tikslą 7-13 metams. Bent 90 procentų turi būti e, fondų įsisavinimo pajėgumai. Nors kai kurios priemonės bus um, įgyventos tik tai dalinai, 11 metais jau reikia būti pasiekus šitą ambicingą tikslą tam, kad 12-15 metams iš viso būtų panaikinti iki šiol e, įvardinti trūkumai. Iki 11 metų fondų įsisavinimo rodiklis bus didesnis, maždaug 20-25 procentai. Uh, labai ačiū, ponė ministrė. Ponas Lambert. Ačiū Jums labai už informaciją. Norėjau pasakyti, kad aš asmeniškai lankiausi Rumunijoje, turėjau galimybę susitikti su atstovais visuose politiniuose ligmenyse, regioninių vietos ligmenių, sutikome su regioninės vietos valdžios atstovais. Mes lankėmės e, visoje šalyje įvairiose teritorijose. E, nagrinėjome tokius klausimus kaip Romų apgyventinimas, aplinkosaugos. Mūsų vizitas Rumunijoje buvo labai naudingas ir e, aš paminėsiu keletą dalykų iš tų, apie ką kalbėjo valstybės sekretorius. Mes taip pat tais dalykais domėjomės, e, kaip kad pavyzdžiui lėšų įsisavinimo pajėgumai. Kai kur matome, kad yra vėluojama dėl tam tikrų administracinių dalykų. Tai sukelia kliūtis. Mūsų apsilankimas e, Rumunijoje leido mums įvertinti padėtį egzistuojančią jūsų šalyje ir supratome, kad yra pagerėjimo. Aišku, praeitie buvo nepaprastai daug problemų, Tačiau numatytos e, yra e, septynios kryptis, valstybės sekretorius apie jas kalbėjo, septyni prioritetai. Ir e, kartais mums sunku yra suvokti, kiek tam tikros programos užtikrino pažangos. Dar noriu pasakyti, kad kartu su Europos komisija dirbama yra labai glaudžiai tam, kad būtų pagerintas valdymas projektų įvairiais lygmenimis. Ir ateityje taip pat su komisija dirbsime. Mes neturime daug laiko, bet esame pasirengę darbuotis. Dar vienas dalykas, apie ką kalbėjo valstybės sekretorius - vietos ir regionės valdžios dalyvavimas reikia sustiprinti ateityje šį aspektą, nes kartais e, vietos ir regionės struktūros nepakankamai įsijungia. Jeigu pasižiūrėsime į Lenkijos pavyzdį, pamatysime, kad Rumunija vėluoja uh, įsisavindama administracinius dalykus regionės politikos srityje trūksta uh, ir sąveikos tarp skirtingų valdymo lygmenų. Reikia, kad būtų daugiau pažangos vietoje. Mes taip pat domėjomės Romų padėtimi. E, komisija, Europos komisija yra parengusi tam tikrą programą skirtą Romų patyčiai pagerinti. Ir mm, žiūrėjome į finansavimą, kuris skirtas būstų uh, E, statybai, būstų skirtų e, Romams, tai nustatėme, kad yra įsisavinta dalis lėšų šioje srityje. E, mes taip pat gilinomės į įvairius regionus, kaip jie sprendžia Romų problemas, kai kurie yra pažengę toliau, įgyvendino švietimo programas, darbo vietas bando užtikrinti Romo gyventojams. E, iš tikrųjų pasiekta nemažai gerų rezultatų, bet mūsų nuomonė kai kur reikėtų detaliau apibriežti programą. Jūs, sekretoriau, sakėte, kad tarp Europos komisijos ir Rumunijos valdžios egzistuoja susitarimas dėl tų skirtingų prioritetų. Tačiau būtų gerai, jeigu vyktų susitikimai tarp komisijos ir skirtingų Rumunijos pareigūnų ir kad 15-12 e, metais anglosos politikos sityje tam tikri prioritetai taptų realiais e, darbais. Reikia konkrečių priemonių, kurios e, galėtų aiškiai pagerinti finansavimo įsisavinimą. Taip pat reikia užtikrinti didesnį skaidrumą. Tai savo ruoštų e, sukels, e, at, leis piliečiams labiau pasitikėti sanglaudos politiką. Aš taip pat manau, kad dabar yra jau e, be vienos minutės dešimtą valandą. Nemanau, kad mes galėtume visus tuos dalykus išsamei aptarti. E, turi būti susitarimas su komisija, reikia dirbti toliau. Mes išreiškėme pageidavimą, kad e, savo pranešime, kad būtų dirbama pagal prioritetus, kad būtų pasiekti susitarimai. Ir mes, e, turėdami tam tikrus skaičius, e, tęsime darbą. Kol kas tie skaičiai nėra patys naujausi, bet kai tik tai gausime naujausius duomenys, mes e, tęsime savo darbus ir esame pasirengę tą daryti. Taigi tiek norėjau pasakyti. Ačiū toliau, Konstancija Klar. Ačiū, pane pirmininkė. Negalėjau dalyvauti delegacijos, kurie vyko į Rumuniją darbe, bet labai domėjausi tuo klausimu. Aišku, yra ir puikių ES fondo lėšų įsisavinimo pavyzdžių Rumunijoje. Tačiau išvelgiu rimtą netitikimą tarptų geros patirties pavyzdžių ir desperatišką investicinių lėšų poreikį infrastruktūros atnaujinimui. Yra įvairi infrastruktūra, įskaitant ir švietimo, pavyzdžiui. Todėl tikrai mane labai neramina galimybė pasiekti nustatytų tikslų. ES mokesčių mokėtojų pinigai turi būti racionaliai naudojami, o ne bet kaip įsisavinami, siekiant nepažeisti terminų. Taigi noriu paklausti, kokios tokios padėties priežastis. Gal tie, kurie dirba administracijoje, turėtų būti daugiau mokomi? Gal tiesiog um, reikalinga nustatyti aukštesnius atlyginimus, o gal administracijos darbuotojai tiesiog žino, kad gali būti labai greitai atleisti. Taigi, kai klausime, ką ketinama daryti po 2013 metų, plėtodami sanglaudos politiką, kiek lėšų reikia skirti sanglaudos politikai, tai būtina prašant tam tikrų sumų parodyti, kad anksčiau skirtos lėšos buvo skiriamos tinkamai ir gerai įsisavintos ir ne tik Rumunijoje. Mes turime užtikrinti, kad pinigai, kurie skiriami iš RPF, įsisavinami tikrai regionuose, rajonuose. Todėl labai būtų įdomu išklausyti jūsų nuomonę, būtent išgirsti jūsų atsakymų, dėl kokių priežasčių viskas vėluoja. Ponas Vašnar. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pacituoti, ką sakė Rumunijos banko vadovas. Politikus galima įtarti tuo, kad jie stengiasi, kad partijai būtų geriau. Iš tikrųjų, padėtis yra labai sudėtinga Rumunijoje. Labai gaila, kad ministrė neatvyko. Norėčiau pasakyti, kad ministrė ką tik nusileido Zaventėm oro uoste. Taigi ministrės nėra. Bet debatai vyksta. Norėčiau pasakyti, kad puikiai bendradarbiavome tarp delegacijos narių ir taip pat su ponu Vanisteroj, pirmininku delegacijos. Norėčiau užduoti kelis klausimus kas darosi su regione reforma Rumunijoje. Čia buvo viena iš tų pagrindinių mūsų pranešimo išvadų. Antra, ką vyriausybė, Rumunijos vyriausybė ir regioninės plėtros ministerija daro, kad pagerintų visą administravimą. Turint galvoje, kad visos išvados ir mūsų pranešimo, ir Saroš pranešimo atviros visuomenės fondo. Uh, taip pat ir tyrimo, kurį aš pats atlikau. Visose šiuose pranešimuose kalbama, kad administravimas yra labai prastas. Taip pat norėjau paklausti, ar administracijoje, Rumunijos administracijoje yra e, darbo vietų, turint galvoje, kad e, labai mažai žmonių dirba būtent su fondų finan, e, administravimu. Taigi ar yra daugiau sukurta darbo vietų? Kita vertus, ar yra fiskalinių stimulų ta, tiems, kurie e, vadovauja finansų įsisavinimui? Mes Jūs gavote 4,2 e, milijardus eurų iki 14 metų jie turėtų būti įsisavinti e, būtent infrastruktūros projektuose, išskyrus tose projektuose, kurios jau finansuoja ES. Norėčiau paklausti, ar nebūtų geriau naudoti šitas lėšas sutvirtinti kofinansavimo sistemą? turint galvoje, kad PV, PVM. Dėl krizės ir visų kitų finansinių dalykų Rumunija, Rumunijos galimybė kofinansuoti yra labai apribota. Taigi, ar nebūtų šita galimybė jums priimtinesnė? Ramona Menesku. Ramona Menesku. Ačiū, gerbama pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai padėkoti ponui Mordžianų, kad jis už, už, už tą pristatymą, už dalyvavimą čia. Daug pateikta duomenų, daug patekta skaičių, procentų, statistikos. Bet norėčiau grįžti šiek tiek prie kolegos paminėto minties, pono Vanisteroj paminėtos minties. Dabar mes kalbame apie biudžetą 2014-2020 metams. <clears throat> Įgyvendinimo kriterijus ir įsisavinimo procentas bus labai svarbus. Šiuo metu mums patinka ar nepatinka, bet visgi Rumunijoje čia yra vienas iš svarbiausių argumentų euroskeptikams ir tiems, kurie nusistatė prieš sanglaudos politiką. Tiems, kurie nenori, kad Rumunijos biudžete būtų numatyti sanglaudos mm, kofinansavimo fondai. Kaip kolegai, kolegė sa, koleg, kolegos sako, čia praranda ir pralaimi ne tik Rumunija, bet visa mūsų sanglaudos politika. Taigi um, vyriausybė turi atsakingai dirbti. Mes žinome, kad jūs bendradarbiavote su Europos komisija, nes mes irgi bendradarbiavame su komisija ir žinome, kad jūs ruošiate veiksmų planą. Tartum sužinoti, ar šis veiksmų planas jau yra finalizuotas, jis ar jau paruoštas, ar šiame kas šiame plane numatyta, nes mes dabar kalbame um, konkrečiame komitete, kur kalbama būtent apie regioninę plėtrą. Taigi norėtumėm sužinoti, kokie tikslai ten numatyti ir kada šitas planas bus įgyvendintas. Jeigu visgi šitas planas nebus įgyvendintas iki šių metų pabaigos, bus prieėję labai daug laiko, tiesiog busime pavėlavę. Taigi, norėčiau, turėdama tai galvoje, jūsų paklausti, ponia Mardžanu, kada pradėsite vykdyti šį su komisija paruoštą veiksmų planą. Taip pat norėčiau paklausti, ar šiame veiksmų plane yra kalbama apie PVM gražinimo problemą, nes ši problema yra labai svarbi visiems naudos gavėjams ir vietos institucijoms. Ar šiame plane kalbama apie pinigų gražinimą mokesčių gražinimą? Ar kalbama apie viešuosius, viešasios sutartis, viešuosius pirkimus, ar kalbama apie tai, kad mažos ir smulkios ir vidutinės įmonės galėtų mm, sutartis pateikti, pasiūlymus pateikti pagal, kita, pagal kitą tvarką, kaip, kaip yra kitose šalyse. Ar pagalvojate apie tai, kad galima būtų supaprastinti e, komisijos kriterijus, e, panaikinant tuos kriterijus, kurie trukdo gerai gyveninti projektus? Kita vertus, ar jūsų vyriausybė ypač ministerija, kurią jūs atstovaujate, yra pasiruošusi pripažinti, kad jai reikia pagalbos ir priimti tą pagalbą, kurią galėtų suteikti Europos komisija. Būtent techninės pagalbos prasme galbūt galėtų nusiųsti Europos komisijos ekspertų. E, kurie padėtų vadovams ir darbo grupėms, kurios dirba vadovavimus ministro pirmininko. Šitie ekspertai galėtų būti lik ir techniniai konsultantai vykdant visus projektus. Dar keli klausimai. Atsiprašau, čia tokie buvo mano klausimai, norėčiau žinoma išgirsti atsakymą. Uh, Dar viena pastaba. Būtų gerai, jeigu jūs, ministrė ar bendraja prasme vyriausybė, suprastų, kad mes kalbame ne, konkreč, ne vien konkrečiai apie Rumunijos problemas, ne, mes kalbame apie sanglaudos politikos ateitį. Norėčiau grįžti prie pono Boštinarų mintį dėl kofinansavimo. Be šitų 4,5 milijardų, kurie jau yra skirti ir kurie gali būti panaudoti kofinansavimui, naudingai panaudoti. Norėčiau paklausti, kokie yra jūsų prioritetai tarp šių projektų, turint galvoje, kad jūs neseniai atidarėte sporto sales kaimo vietovėse, kur pavyzdžiui nėra mokyklų, bet yra dabar salės. Taigi, kokie kokie yra jūsų prioritetai? Ar yra iš viso tų prioritetų, ar tiesiog darote, kas, kas įdomu ir kas tuo momentu yra jums patogiau? Ačiū. Thank you, Catherine Bird. Ačiū toliau, Catherine Bird. Ačiū. Ačiū ir valstybės sekretoriui už įžangą. Deja, aš negalėjau kartu su delegacija vykti į Rumuniją, tačiau įdėmiai perskaičiau parengtą pranešimą ir taip pat kalbėjausi su kolegomis. Labai apgailestauti tenka, kad jūs kalbėjote greitai ir vertėjai negalėjo tiksliai išversti to, ką jūs sakėte, nespėjo visko išversti, bet galbūt jūsų atsakymai padės man kai ką geriau suprasti. Jūs paminėjote, kad esate paskyrę vyriausiai nacionalinį atstovą, kuris kūruoja visus šios reikalus. Tai galbūt reikia galvoti, ar tas atsmo, kuris paskirtas eiti šias pareigas, yra joms tinkamas. Bet dar vienas dalykas, kurį aš pasižymėjau, yra štai koks. Iš 11 milijardų eurų, kurie buvo išleisti, 4,6 kablelis buvo skirti valdymui tai sudaro 40 procentų bendros sumos. Gal aš netiksliai užsirašiau skaičius, tada atsiprašau, bet man atrodo, kad valdymui skirtos išlaidos yra pernelyg didelės. Kodėl taip yra? nes aš turiu patirties dirbant su vietos valdžios institucijomis ir valdant lėšas. Daug kas priklauso nuo administracijos vietos lygių, nuo jos priklauso projektų tvirtinimas ir įgyvendinimas. Todėl vis tik tai suma man pasirodė pernelyg didelė. Ir ar tai yra valdymui skirtos lėšos nacionaliniu lygiu ar regioniniu lygiu, galbūt jūs galėtumėt patikslinti šį dalyką. Jūs taip pat sakėte, kad rengėte su komisija metinius susitikimus, kuriuose informuojate apie pasiektą pažangą. Bet turiu pasakyti, kad kartą per metus, ko gero, nepakankamas susitikimų dažnis. Gal reikia reikėtų renkti dažnesnius susitikimus su komisijos atstovais, kuriuose dalyvautų ir jūsų vyriausybė, kad abi pusės būtų labai gerai informuotos apie projektų gyvendinimą. Kitas dalykas, kad gal projektų įgyvendinimas reikalauja tam tikrų išskirtinių įgūdžių, kurių trūksta, nes labai dažnai būtent Dėl to atsiranda problema. Tačiau aš manau, kad per susitikimus su komisija galima tokių reikalingų įgūdžių įgyti. Ir todėl skatinčiau jūs uh, e, renkti dažnesnius susitinkimus. Ir dar vienas svarbus dalykas. Panašu, kad Rumunijos bankuose įstrigo labai didelės ES fondo uh, lėšų sumos ir kas su jomis nutinka, jūs naudojate jas biudžetu ir gražinsite. Ar gražinsite ES, bet kaip su palūkanom? Ar jos yra skaičiuojamos? Pirmininkė, aš labai atsiprašau, bet dėl laiko stokos aš suteiksiu galimybę pasisakyti dar keturiems asmenims. Džordžios Tavrakakis, prašom. Dėkui, pirmininkė. Dėkuoju, e, ponė Morganau, Jums už informaciją. Labai trumpai. Viena iš priežasčių, kodėl Rumunija įsisavina taip mažai lėšų, yra ta, kad nedaug žmonių užsima ES projektais. Mes e, praeitą lapkritį lankėmės Rumunijoje ir tai paaiškėjo. Reikia suprasti, kad patyrę labai kvalifikuoti darbuotojai pasirenka privatų sektorių, nes ten mokami didesni atlyginimai. Reikia imtis priemonių, kad e, būtų galima pakeisti tendenciją tokioje svarbioje srityje. Dėkoju, dabar Joachim Celler. Dėkui, pirmininkė. Ačiū valstybės sekretoriui Pirmiausia, kolegos, norėčiau pasakyti, kad aš taip pat buvau delegacijos sudėtyje, kuri lankėsi Rumunijoje. Norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti kolegoms iš Rumunijos, dirbantiems komitete už parengtą programą vizito metu. Mes labai gerai susipažinome su sanglaudos politikos įgyvendinimu Rumunijoje, matėme daug įvairių pavyzdžių, Kolegos jau kalbėjo apie tam tikrus aspektus, ypač pažymėsiu tai, ką sakė ponas Vanistelroj, bet nenoriu to kartoti, tik tai pasakysiu, jog tikėjausi, kad regionų valdžia, kaip kad e, kartais būna Vokietijoje, kritikuos Briuselį, bet taip neatsitiko. Mes išgirdome tik tai tai, kas vyksta, bet ne tai, kas yra nepadaryta. Savivaldybių regionų vadovybė taip pat nepakankamai akcentuoja savo svarbos regioninėje politikoje. Reikia užtikrinti, kad e, šie valdžios lygmenys bus įtraukti kad tada viskas tik tai veiks e, labai sklandžiai. Būtent tas aspektas mane pritrenkė. Dar vienas dalykas, kuris buvo man įdomus, taip svarbu Vokietijos bendrojams įsitraukti daugelį projektų, juos įgyvendinti, tačiau galbūt sakysime, kad daugiau taip nesielgsime nes kalbėjome su daug žmonių, kurie daug ką mums galėjo papasakoti, bet patys paprasčiausiai neįsitraukia yra į veiklą. Taigi svarbu užtikrinti, kad regionai ir miestai įsitrauktų. Dar vienas dalykas. Noriu pabrėžti, kad mes dabar kalbame apie vidutinės trukmės finansų perspektyvas, nes kol kas dar nežinome, kiek lėšų bus skirtas sanglodos politikai. Tai viena iš svarbiausių politikos krypčių ES sanglaudos politika. Mes norime pademonstruoti solidarumą. Norime užtikrinti, kad šalis, kurios atsilieka, e, sugebės prisivyti kitas šalis, bet reikia užtikrinti taip pat, kad lėšos būtų naudojamos veiksmingai. Jeigu kartu dirbsime, tai tuomet uh, užsitikrinsime sanglaudos politikos ateitį. Kitaip uh, E, pasiduosime tiems, kurie sako, sanglaudos politika neduoda jokios naudos, e, laukiamų rezultatų ir tai ypač taikytina Rumunijai. E, mes turime, tiksliau, tą Rumuniją noriu paraginti, kaip ir kitas šalis, perimti geriausią praktiką iš tų, kas sugebėjo sėkmingai, veiksmingai panaudoti sanglaudos politikos lėšas. Reikėtų siekti, kad būtų rezultatai pagerinti per dabartinį laikotarpį jo pabaigą, kol jis baigsis. Dabar ponas Matau. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti kolegoms. Ypač už tai, kaip buvo surinktas mūsų komiteto vizitas į Rumuniją ir už tai, kad mes puikiai bendradarbiavome net ir su kitų frakcijų kolegomis. Kai mes kartu su visais delegatais rumūnais pasiūlėme nuvykti į Rumuniją, mūsų tikslas buvo, kad šio vizito metu galėtume apžvelgti patirtį ir pasinaudoti techninę patirtimį mūsų kolegų iš parlamento tam, kad e, Rumunija galėtų geriau įsisavinti lėšas. Aišku, kad Rumunijai reikia tokios patirties, reikia pagalbos, taip pat reikia ir kitų valstybių narių pagalbos, tų valstybių narių, kurios neseniai įstojo Europos Sąjungą. Kodėl taip sakau? reikia aiškiai suprasti, kokia yra dabartinė padėtis Rumunijoje. Mums tikrai reikia geriau įsisavinti lėšas ir norėčiau pasiremti vienu iš dokumentų, kurį mes. E, dėl kurio mes diskutuojame. Tai yra Toirer dokumentas dėl e, sanglaudos ir plėtros fondų įsisavinimo. Dėl asignavimų 7-13 metams padėtis ypač tose šalise, kurios neseniai prisijungia, yra toks. Sanglaudos fondai Bulgarija 11 procentų, Rumunija 14 procentų, Graikija 16 procentų, Portugalija 17 procentų, Čekija 19 procentų, Lenkija 20 procentų. Rumunija yra maždaug viduryje. 21 yra vidurkis Europos, tai kaip Rumunija yra kažkur netoli, bet žinoma, reikia tą skirtumą ištaisyti. Todėl norėčiau, kad pasinaudotume geros praktikos kitos Europos šalyse pavyzdžiais. Taip pat norėčiau, kad mūsų patirtis kai kuriuose Rumunijos regionuose uh, paplistų ir kitose regionuose. Kolega Postinarų džiaugiasi vakarų regiono sėkme. Norėtumėm, kad ir kitose regionuose taip pasisektų dėl vyriausybės primtų priemonių ir regioninės plėtros ministerijos e, veiklos atsitiko daug gerų dalykų. Pavyzdžiui, per paskutinius aštuonis mėnesius fondų įsisavinimas buvo lygus toks pat, kaip prieš tai buvusių 3,5 metų. Be to ne, neužtenka, nes reikia didinti fondų įsisavinimą, nes to Rumunijai reikia. Paskutinė pastaba, paskutinis komentaras. Norėčiau atsakyti tam tikrą prasme į į vieną iškeltą problemą. Rumunijai reikia Europos fondų. Bet taip pat Rumunijai reikia ir programų, kurios būtų finansuojamos iš nacionalinio biudžeto. Būtent todėl be ES projektų kofinansavimo Rumunija skiria lėšų ir kitoms programoms. Gana pasakyti, kad per klausimus čia, kai buvo švenčiami 20 metų nuo e, Vokietijos susijungimo. Jacques Delors sakė, kad per paskutinius 20 metų vakarų Vokietija į rytų Vokietiją pasiuntė 14 milijardų eurų per e, įvairiausius programas, bet to nebuvo gana, nes visgi ne visi tikslai ir lūkesčiai buvo pasiekti. Būtent taip pat ir Rumunijai reikia Europos fondų, reikia taip pat ir savų lėšų, reikia ir išorės investicijų, užsienio investicijų. Bet labiausiai visgi mums reikia techninės patirties, mūsų Europos parlamento kolegų techninės patirties uh, E, taip pat ir kitų valstybių narių geros praktikos pavyzdžių. Ačiū. Thank you, Petro Luka. Ačiū toliau, Petro Luka. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti valstybės sekretoriui už kompetitingą pristatymą, kurį išklausėme. Statistiniai duomenys e, iš tikrųjų pagerino mūsų įspūdį apie valstybės priemonės. Mes norėjome išgirsti, kaip yra e, įgyvendinami, įsisavinami fondai. Tai yra vienas iš didžiausių ir rimčiausių debatų, kalbant apie 14-20 metų biudžetinį laikotarpį. E, regioninė plėtra, čia yra dar vienas argumentas, kuris nebuvo paminėtas, yra labai svarbus. Regioninės plėtros ministerija šiandien turi daug daugiau projektų negu lėšų, kurie skirti tom, e, tom projektom finansuoti. Taigi vyriausybė reiškia padarė savo darbą. Problema ne čia. Reikėtų kalbėti apie konkrečias anglos politikos įgyvendinimo problemas Rumunijoje. Bet iš principo ne regionės plėtros politika turi problemų. Galime sakyti, kad Rumunijoje yra kitų sričių problemų, bet įsisavinimo galimybės problemų, jeigu turime galvoje, kiek buvo lėšų, lėšų skirta per pirmosius keturis metus Rumunijai, iš tikrųjų įsisavinimas yra didesnis negu 18 procentų, o Europos vidurkis yra 21 procentas. Taigi negalime pasakyti, kad Rumunija yra negatyvus pavyzdys. Visiškai ne, mes tik šiek tiek žemiau vidurkio e, lyginant su e, Europos vidurkiu. Būtent todėl, man atrodo, kad pagrindiniai elementai, kuriuos reikėtų analizuoti tam, kad pagerintumėm mm, sanglaudos politiką, yra visiškai kiti. Galbūt reikėtų kalbėti apie multivaldymą, daugelįpį valdymą. E, tai paskutiniu metu ES yra labai skatinama. Taip pat ir darbo vietų kūrimo gerinimas. Ir kitos šalis reikia paminėti. E, tą patį patyrė, pirmiausiai mokėsi, patyrė tą mokymosi procesą. Reikia prisiminti, kad 2007 metais, kai Rumunija prisijungė prie ES, buvo, buvo užtrukta daugiau negu metus tam, kad būtų paruoštas finansavimo prašytojo gairės. Uh, ta, tos gairės, jas reikėjo praruošti daug anksčiau, kodėl taip nebuvo padaryta, sunku pasakyti. Dabar lengva pulti vyriausybę, kai kiti nepadarė savo namų darbų. Taigi, kalbant apie Rumuniją, reikia kalbėti ir apie galimybę įgyvendinti ES finansuojamus projektus. Manau, kad dabar, e, kaip kolega Matulė sakė, per paskutinius metus įsisavinimo galimybės buvo lygios praeitų trijų metų įsisavinimo galimybėms. Reikia toliau vystyti įsisavinimus, palaikyti šitą tendenciją ir aš esu optimistas. Tikiu, kad iki periodo, finansinio periodo pabaigos mes pasieksime 90 procentų. Ačiū. To, to, um, to, to. Ačiū. Dabar turėtume suteikti <clears throat> žodį valstybės sekretoriui. Iš tiesų, išgirdome labai daug panašių minčių ir viena iš jų yra būtinybė Rumunijai modernizuoti savo visuomenę. Tam yra skiriamos ES lėšos, kurios turėtų būti panaudotos geriausių įmanomų būdų. Taip pat kolegos pateikė ir konkrečių rekomendacijų vienu ar kitu atveju bei klausimų. Ir pirmiausia, buvo daug kalbėta apie administracinių gebėjimų stiprinimą. Ir dabar norėčiau suteikti žodį valstybės sekretoriui, kad jis atsakytų į pateiktus klausimus ir suteiktų mums tikrumo jausmo, kad Rumunijos vyriausybė daro visą, kas įmanoma, kad padėtis pagerėtų. Ačiū. Buvo klausima, kodėl įsavinimas buvo toksai žemas. Mes sakėme, kad vertinome 2007 metų įsisavinimą. Problema ta, kad mes šiek tiek skeptiškai žiūrime į administracinį gebėjimą naudos gavėjų įgyveninti tos projektus. Buvo čia ne vienas klausimas apie tai užduotas. Pagrindinė mūsų problema būtent naudos gavėjų E, problema yra ta, kad tie, kurie dirba administruodami e, Europos fondus, yra, gauna mažus atlyginimus, todėl pereina į privatų sektorių arba iš vis pereina į kitą veiklos sritį, kur gali tikėtis geresnio atlyginimo. Grįždamas prie to, ką sakė ponas Buštinarų, galiu pasakyti, kad mes atsisakėme to, kaip dirbome anksčiau. Ir šiuo metu viešoji administracija gali mokėti maždaug 75 procentais daugiau tiems projektų vadovams taip numatė vyriausybė, tai buvo vyriausybės nutarimas, šiais metais priimtas ir visi, kurie dirba su Europos projektais, net ir vietinėje valdžioje, vietinėje administracijoje, gali gauti tokius finansinius paskatinimus, sakysime, 5 procentų daugiau atlyginimo. Buvo kalbama, kad iš projekto fondų galima būtų mokėti tie atlyginimai, bet Tai yra blogas sprendimas, nes tada galima būtų finansuoti mažiau e, projektų. Todėl iš pačių viešųjų administracijų biudžeto yra mokami šitie priedai. Pagal vyriausybės nutarimą e, vietos institucijos gali paskolinti pinigų kofinansavimui. Ir tas paskola gali būti 20 procentų didesnė negu numatyta įstatymė. Taigi e, valdžios institucijos gali daugma šlaviruoti ir spręsti finansinės problemas. Dabar dėl e, veiksmų plano. To plano dabar nesu pasijėmęs e, šitas planas dar nėra baigtas, jis bus baigtas maždaug šio mėnesio 15 dieną. Atsiųsiu Jums e, tą dokumentą tokį, koks jisai dabar yra. Manau, kad tai yra naudinga informacija. Jums bus įdomu, žinoma, tai yra vieša informacija, neturiu ką slėpti. Ir ne, tada nereikės atsakinėti į labai daug klausimų, kurie bus savaime atsakyti su to dokumentu. Dėl PVM 2009 metais mes paskelbėme iniciatyvą, kad padėtumėm vietos institucijoms. Uh, Kas tada atsitiko? Kaip žinote, e, vietos valdžia e, išduoda e, sąskaitas, o mes jas patvirtiname. Taigi 15 procentų buvo numatyta, 15 procentų palikta vietos valdžios institucijoms, kad jos galėtų e, užlaikyti tos 15 procentų, kol galės apmokėti visas tas sąskaitas. Tam, kad e, turėdami gražinti PVM, neturėtų tų pinigų imti iš e, savo biudžeto. Toksai. Tie 15 procentų buvo skirti ir e, konsultacijom, ir konkretiem darbam. Kalbant apie bankus. Apie palūkanų normas. Visi, visos palūkanų normos, visos palūkanų normos skirtos finansuoti projektams. E, palūkanų normos Atsiprašau, palūkanos naudojamos būtent finansuoti projektams ir jos panaudojamos kiekvieną mėnesį. Ir šitas procesas yra visiškai skaidrus. Taip pat kalbėjote apie viešuosius pirkimus. Žinoma, reikia pripažinti, kad čia turime tam tikrų problemų, ta problema tęsis ir ateityje. Reikėtų pirmiausiai suprasti, kad ne mes, ne ministerija ruoš, ruošia viešuosius pirkimus. Mes tik tai fina, už finansavimą esame atsakingi ir o e, viešieji pirkimai vykdomi vietos valdžios institucijų. Mes galime vykdyti kontrolę tik tada, jeigu kyla įtarimų. Jeigu turime įtarimų, tada mes siunčiame laišką dviem e, nacionalinėm institucijoms, kurios vykdo e, tikrinimus, nes mes ministerijoje neturime tinkamų priemonių, kad galėtume įvykdyti šitą kontrolę. Taigi, jeigu turime įtarimų, mes siunčiame laiškus dviem e, institucijom, būtent, kurios būtent yra, turi, turi įgaliojimus tikrinti žinoma, kyla tam tikrų problemų. Kalbant apie bendradarbiavimą su komisija ir pagalbą, kurią galėtų mums pasiūlyti komisija, mes tikrai bendradarbiaujame ir Pavyzdžiui, jas per techninę pagalbą, tokią pagalbą mes gauname mes atsiunčiame projektų, kurie, kuriuos komisija patikrina. Tai ne tokie projektai, kurio, kuriems mes turime įtarimų, bet tiesiog tai yra projektai, kuriems labai skiriama daug lėšų, todėl norime labai per jas, per sistemą atidžiai patikrinti tos projektus prieš, pat, prieš teikdami finansavimą. Mes bendradarbiavome pastoviai. Dabar kalbu būtent apie e, regioninės plėtros procesinį planą, ne apie kitus planus. Taigi gyvendami šitą planą mes pastoviai esame. E, ryšyje, taip sakant, su komisija. Pone Manesku uždavė klausimą apie naudos prašytojo gairias. Mes tas gairias patobulinome ir negalėtumėm dabar vėl stipriai pakeisti tų gairių, nes tada reikėtų iš naujo vykdyti auditą. Auditą, jau, kuris jau buvo atliktas 7-8 metais. Blogiausia, kas galėtų atsitikti E, valdant e, tokį operacinį planą, tai būtent keisti taisyklės kelio viduryje. Nes <clears throat> taip tik tai kils politinių problemų, o mes nenorime pradėti jokių politinių žaidimų. Būtent todėl visi naudos gavėjai mm, pritarė, kad keisti dabar nelabai ką galima ir pritarė mūsų dabartiniai pozicijai kalbant apie 4,5 milijardus eurų. Nežinau, ką jūs žinote, mes neturime informacijos apie tai. Tikrai nuoširdžiai sakau, nesuprantu, apie ką jūs kalbate. Keturi kablelis penki milijardai. Nesuprantu, ar galima, galėtų kažkas man gal paaiškinti. Gerbiamas uh, valstybės sekretorių. Kalbu apie fondus, kuriuos gavo savivaldybės infrastruktūros projektams, sporto salėms statyti ir panašiems projektams. Kalbu būtent apie šitus 4,5 milijardus eurų e, kur taip pat turėtų būti ir kofinansavimas ministras. Tikriausiai kalbate apie nacionalinį investicijų planą. Ne iš karto supratau, apie ką jūs kalbate. Taip, galėčiau čia pakomentuoti. Aš nesu atsakingas už šitą sritį, bet galiu šį beitą pakomentuoti. Pirmiausia, iki šiol mes negavome jokių pinigų. Čia tik kalbame apie virtualias lėšas. Nacionalinis investicijų planas yra toks. Pirmiausiai, ir sudaromas projektų sąrašas Tai gali būti infrastruktūros projektai, transporto projektai, tai gali būti projektai kanalizacijai, mm, geriamam vandeniui. Tie projektai, kurių e, sutartis patvirtinamos, turi gauti pinigų ir iš e, privačių šaltinių, nes iš nacionalinio biudžeto lėšų negauna. E, 2009 metais supratome, kad turime projektų, kuriems skiriami daugiau negu 3 milijardai e, eurų. Taigi turėjome projektų, kurie negalėjo būti finansuojami pagal nacionalinį investicijų planą. Tada ministerijoje kilo diskusija ir nusprendėme, kad visiems šiems pristatytiems projektams Buvo išleista daug lėšų, kad būtų atliktos e, poveikio studijos ir taip toliau. Labai gaila, kad negalima bus e, e, įgyveninti šitų projektų ir visi investuoti pinigai bus prarasti. Dar baisiau, kad po keturių, penkių metų techninės sąlygos pasikeis. Tada mes paruošėme 2009 metų memorandumą, kur buvo rašoma, kad pirmosios investicijos, kurios atliekamos, yra atliekamos projektui pagal antrą ramstį. O tada pagal 322 priemonę tose e, savivaldybėse, kur nebuvo pakankamai lėšų, nors tų lėšų reikėjo, tos savivaldybės irgi e, buvo įtrauktos į šitą nacionalinį investicijų planą. Tai tiek galiu pasakyti, daugiau negaliu pasakyti, nes aš nesu tiesiog atsakingas už šią programą, bet logika buvo maždaug tokia. Dar buvo klausimų apie procedūras. man buvo visiškai paprasta suprasti merų poziciją. Ja supratęs, įsigilinau į kliūtis. Tada padarėme patobulinimus, pakeitimus naudos gavėjo gairėse. Galiu pateikti pavyzdį. Jeigu meras norėjo pastatyti vieduką virš geležinkelio, jis negalėjo to padaryti, todėl kad e, vienas, kad tas viedukas ėjo per e, apsaugos zoną, kuri buvo priklausė geležinkeliui. Todėl mes padarėme pakeitimų tam, kad toks projektas būtų galimas įgyvendyti, net jeigu tenais yra ir apsaugos zona. Pagal šį pakeitimą buvo galima įgyvendinti mm, daug projektų, kurie kitaip nebūtų buvę įgyvendinti. Taigi buvo daug padaryta gerų m, mm, pakeitimų daug gerų projektų gyveninta, būtent todėl, kad pažvelgėme bendrąją prasme, o ne tik vienos ministerijos kompetencijų prasme. Nežinau, nebeprisimenu, ar buvo daugiau klausimų. Taip, buvo klausimas apie regioninę reformą. Čia norėčiau asmenišką tokį pasvarstymą pateikti, nepriklausomai nuo politinių požiūrių. Čia kalbame apie politinę valią. Reikėtų surasti patį tinkamiausią sprendimą, kalbant apie šalies regionalizaciją. Pabrėžiu, kad čia mano asmeninė nuomonė. Uh, Šiuo metu Rumunijos regionai ne, nėra juridiniai asmenys. Jeigu jie būtų, jei turėtų gubernatorių ar kažkokį kitą vadovą, tada būtų galima jiems skirti, jie galėtų tiesiai prašyti iš ES lėšų, o ne per nacionalinę ministeriją. Manau, kad ateityje būtent taip ir turėtų būti. Bet čia pirmiausia kalbame apie politinę valią. Apie tai reikėtų diskutuoti pirmiausia Rumunijos parlamente ir surasti sprendimą. Vienokį ir kitokį. Ministerijos vaidmuo yra tik vykdyti Rumunijos lygiaverčią plėtrą. Sklandžią lygiaverčią plėtrą. Bet tai yra mano asmeninė nuomonė, dar kartą pabrėžiu. Nežinau, ar atsakiau visus klausimus, jei ne, galėčiau dar kartą, jeigu primintumėte. Čia paliksiu e, taip pat ir veiklo, veiksmų planą. Ačiū. Labai ačiū ministrui. Buvo labai naudinga išklausyti jūsų, pasikeisti nuomonėmis. Mes taip pat norime, kad jūs e, mus informuotumėte apie tai, kaip e, įsisavinamos lėšos Rumunijoje. Tikiuosi, kad bus paspartintas e, įsisavinimas lėšų, nes labai svarbi yra toms šalims regionė politika, jos turi prisivyti kitas ir reikia uh, daryti viską, e, kad jų konkurencingumas ir ūkis sustiprėtų. Dar kartą labai Jums dėkoju, o mes dabar tęsime savo darbą. Gerbiami kolegos, balsuosime, pasitikrinkime, ar veikia visų kortelės, ar balsavimo aparatai veikia. Balsuokime. Matau 35 e, korteles, nepakanka. Matau, kad dar yra salė daugiau žmonių. Ku, kurie esate įsidėję korteles į aparatą, balsuokite, kad patikrintume, ar veikia balsavimo aparatai. Taigi, pirmasis balsavimas. Penki bus iš vis balsavimai, truks gana ilgai. Pirmasis Sabin Ferhejan pranešimas, plačiuosis ryšys Europoje. Pradedame nuo pirmo kompromiso, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, septinta atsijėmė, Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuonioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimt pirmasis Balsavimas dalimis pirmoji, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, antroji, už, prieš, susilaikė, atmesta, 22 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 23 už, prieš, susilaikė, manau, kad patvirtinta bet pasitikrinkime, balsuojame dėl 23 pakeitimo. Dvidešimt trys už, matau, balsavimas baigtas. Tai iš tikrųjų neatspindi e, balsavimo keliant rankas. E, aš netaip įsivaizdavau viską. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš? susilaikė, patvirtinta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 38 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 39 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 40 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 41 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 6 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 48 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 7 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 53 dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta antroji dalis, 53 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 54 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 55 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 56 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 57 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 58 už, prieš, prieš susilaikė patvirtinta 59 už prieš pasitikrinsime dėl 59 -ojo. prašom pradėti balsuoti EPP, e, iš EPP yra vienu žmogum per daug. Gal kas nors galėtų nebalsuoti. Balsavimas baigtas. Trisdešimt už dvylika prieš. Patvirtinta. Galutinis balsavimas. Kas už? Prie... Nereikia elektroniškai balsuoti. Atsiprašau, sako pirmininkė, reikia balsuoti elektroniniu būdu. Nebuvo parašyta, tai nežinau, ką sakyti. Paskutinis balsavimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. 38 už, vienas prieš patvirtinta. Kitas balsavimas. Luis Paulo Alves pranešimas dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų ateities. Pradedame nuo pirmojo pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Pirmasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis už prieš susilaikė pasitikrinsime dėl ketvirtojo pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, nežinau, tikrinamės dėl devintojo, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečiasis kompromisas. Atsiprašau, pirminkė sako, dešimtasis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkioliktasis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta mano nuomonė aiškiai persvara priimtas. 16. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 17. Atsimtas, 18. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Dabar paskutinis balsavimas, balsuojame elektroniniu būdu, prašom. Baigiame. 37 už 4 prieš. Sveikinu pranešė, pono Alves. Kitas balsavimas. Pono Sikerskio pranešimas bendroji žemės ūkio politika artėjant 20 metams. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prašom. Norėčiau tik vieną pastabą išsakyti. Dabar balsuojame dėl visų prane, pakeitimų, kurie visiškai nesusijęs su regione plėtra, jie yra susijęs su žemės ūkiu. Manau, kad sekretoriatas ir kolegos turėtų pasižiūrėti, kuo užsima mūsų komitetas. Kartais labai nekaip jaučiuosi, kai turiu atmesti pakeitimus kurių nelabai ir suprantu. E, iš, įsiklausėme į tai, ką pasakė Konstanca Krell. Reikia, e, mes buvome surengę diskusiją dėl šios nuomonės, taigi turėjome galimybių e, įsigilinti į šį klausimą, tačiau jūsų pastaba yra labai svarbi ateičiai. Neturime dabar, Konstanca, kito pasirinkimo, kaip tik balsuoti. Tikiuosi, jūsų frakcija yra pasirengusi Ar jūs visi už? Taigi pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Vienuoliktasis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dvyliktasis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Tryliktas už. Prieš susilaikė patvirtinta, 14 už, prieš susilaikė patvirtinta, 15 už, prieš susilaikė patvirtinta, 16 už, prieš susilaikė patvirtinta, 17 už, prieš susilaikė patvirtinta, 18 už, prieš susilaikė patvirtinta. Kur toliau? Devynioliktasis. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 27 dabar, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 31 kas už, prieš, susilaikė, atmesta patvirtinta, 32 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 33 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 34, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kitas, 36, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Mano nuomonė patvirtinta, bet pasitikrinkime dėl 36. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Aiškia balsų persvara patvirtintas. 37. už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 38. už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 44. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ponas Vlasakas nori padaryti pakeitimą žodžių 45. 42 atsiimtas. 45 pakeitimas, pono Vlasako pakeitimas žodžių dar. Pirminkė, norėčiau pabaigoje pakeitimo dar įrašyti keletą žodžių po klimato kaitos ir inovacijos, įskaitant modernizavimą ir žemės ūkio restruktūrizavimą bei švietimą. Tokius žodžius įrašyti papildomai. Ar kas nors prieš tokį pakeitimą žodžiu? Ne. Taigi balsuojame e, dėl šio pakeitimo su pakeitimu, kas už prieš susilaikė patvirtinta 46. Kas už prieš susilaikė patvirtinta, 47 už, prieš susilaikė patvirtinta, 48 už, prieš susilaikė patvirtinta, 49 už, prieš pasitikrinsime dėl 49. Balsavimas pradedamas, baigiamas, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 56 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 57 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 58 už, 58 atkrenta, sako pirmininkė, 59 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 60 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 61, atkrenta 63, kas už, Kas už prieš? Pasitikrinsime dėl 63-ojo. Prašom balsuoti. Didelė balsų dauguma atmestas. 68-asis kas už prieš? susilaikė patvirtinta 64-asis, atkrenta 65-asis irgi atkrenta. Dabar 66. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septyniasdešimtasis. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta aišku jums, man tai ne, balsuokime elektroniniu būdu dėl 70-ojo. Balsuojame dėl 70, prašom balsuoti, 7-0 dėl šito pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Gal aš suklydau, bet man atrodo, kad patvirtinome 62 ir kai dėl 66-67, tada nereikėjo dėl jų balsuoti, o mes balsavome. mes neįskaitysime tų balsų, kurie nebuvo būtini. 72. Kas už? prieš susilaikė patvirtintas 73 už, prieš susilaikė patvirtintas 74 už, prieš susilaikė patvirtintas 75 už, prieš susilaikė patvirtintas 76 už, prieš susilaikė patvirtinta elektroninis balsavimas dėl nuomonės projekto. Balsuojame. Baigiame. Labai aiškia balsų persvara patvirtinta. Sveikinu. Toliau e, pono Celer nuomonę. Kolegos, pirmiausia, koordinat koordinatorių prašau sureaguoti į mano klausimą. Ar galime balsuoti vienu kartu dėl visų kompromisinių pasiūlymų? Pone Ščioter. Bendro pobūdžio pastaba. Pone pirmininkė, dėja yra problemų. Štai dėl ko balsavimo punktų sąrašas sudarytas taip, tarsi mes balsuosime už kompromisinius pasiūlymus kartu, nors niekas apie tai iš anksto nekalbėjo. Paprastai reikia visų frakcijų sutikimo iš ankstinio. Ir jos turi būti iš anksto informuojamos apie tai, nes rengiant kompromisinius pakeitimus įdedama labai daug darbo ir mes nesame tikri, ar tikrai visi pritarė vienam ar kitam kompromisiniui pasiūlymui. Mes negalime tiesiog apriepti tokio darbo. Galbūt yra tokių, kurie nepritarė. Ir jeigu kas nors nepritarė balsavimui dėl visų kompromisinių pasiūlymų vienu metu, tai turiu pastebėti, kad reikėtų kompromisinius pasiūlymus tada už juos balsuoti susijęs su atitinkamais pakeitimais. Bet jeigu kompromisiniai pasiūlymai yra priimtini visiems, tai tada galima, aišku, balsuoti ir už visus vienu kartu. Bet tikrai gerai būtų pristatyti juos. Mes norėtume, kad atskirai būtų balsuojama dėl ketvirto kompromisinio ir dešimto kompromisinio pasiūlymo. Pirmininkė. Ačiū. Sekretoriatas pasirūpins tuo, bet aš žinau, kad um, politinių klausimų patarėjai buvo informuoti dėl tokios balsavimo procedūros, kai už visus kompromisinius pasiūlymus bus balsuojama vienu metu. Taigi, kas už pirmąjį, kas prieš susilaikė pritartę, antras kompromisinis už, prieš susilaikė pritartę, trečias kompromisinis pasiūlymas už, prieš susilaikė pritarta, ketvirtas už, prieš, susilaikė priimta, penktas pasiūlymas už, prieš, susilaikė patvirtinta, šeštas už, prieš, susilaikė priimta, septintas už, prieš, susilaikė priimta, aštuntas už, prieš, susilaikė priimta, devintas už, prieš, susilaikė priimta, dešimtas už, prieš, susilaikė priimta, 11 už, prieš susilaikė patvirtintas, 12 už, prieš susilaikė patvirtintas, 13 už, prieš susilaikė priimta, 14 už, prieš susilaikė patvirtinta. Toliau pereikime prie 12 pakeitimo. Kas už, prieš susilaikė patvirtintas, 15 už prieš susilaikė patvirtintas, 18 už prieš pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 18 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pasiūlymas atmestas. Toliau. 20 pakeitimas. Balsuosime dalimis dėl pirmosios pakeitimo dalies. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaikė patvirtintas pakeitimas. Toliau pereiname prie 25 pakeitimo. Kas už? Prieš. Man regis, jūs balsuojate visi prieš. Mes nebalsavome dėl 19 pakeitimo, bet jis buvo atsimtas. Aš labai atsiprašau, kažkieno telefonas kelia trukdžius ausinėse, sako pirmininkė. Taigi 25 už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 35 už, prieš, patvirtinta, 37 už, prieš, susilaikė, priimta, 39 už, prieš, susilaikė, atmestas. Toliau 36, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas, 43 už, prieš, susilaikė, priimtas, 44 už, prieš, susilaikė, patvirtintas, 50 Trečią pakeitimą atsijėmė. 54 už prieš patvirtintas. 56 už prieš. Susilaikė patvirtintas. 58 už prieš. Susilaikė patvirtintas. 60 už prieš. Patvirtintas. 59 už prieš. Susilaikė patvirtintas. 63 už prieš susilaikė. Man atrodo, kad atmestas, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame. Balsavimas baigtas. A, pasiūlymas atmestas. Ponas Oro, jūs norite pasisakyti? Kalbantysis nesijungia mikrofonų. Pone Delijo? E, jūsų aparatas neveikia, e, kaiminės naudokite aparatą. Against. Taigi, už, prieš. Pasitikrinkime dėl 67 pakeitimo, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atsiprašau. 69 patvirtintas. 67 patvirtintas pasiteiso pirmininkė toliau. 69 už prieš susilaikę patvirtintas. 68 pakeitimas už prieš. Pasitikslinkime elektroniniu būdu balsuodami. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtintas pakeitimas ir galiausiai balsuosime elektroniniu būdu dėl viso pranešimo. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Didžiaja balsų dauguma pranešimas patvirtintas, sveikinu pranešėją. Toliau pereikime prie paskutiniojo mūsų balsavimo ir tai yra ponios Hübner pranešimas. Jeigu niekas nenori pasisakyti, tai noriu dar kartą paklausti, ar galime balsuoti už kai kuriuos pakeitimus nuo pirmojo iki šeštojo turiu galvoje iš karto už visus. Jeigu nieks neprieštarauja, balsuojame už pakeitimus nuo 1 iki 6 už, prieš patvirtinta. Toliau. Konstatuojamosios dalies Dešimtas punktas, septintas pakeitimas, kas už, prieš, patvirtintas. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Prašau balsuota. Balsavimas baigtas. Pranešimas patvirtintas. Ačiū labai. O dabar pereikime prie pranešėjo Oldrich Vlasak pranešimo projekto Tai yra pranešimas dėl Europos urbanistinės darbo atvarkės ir šios darbo atvarkės ateitis vykdant sanglaudos politiką. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Noriu jūs, jums pristatyti mano pranešimą, mano nuomonę dėl Europos miestų darbo tvarkės ir jos ateities vykdant sanglaudos politiką. Šiuo, šią nuomonę tęsiame pradėtas nuomonės dėl šiuo klausimu kito programavimo laikotarpio metu. Ir šioje nuomonėje atsižvelgiama į visus pasikeitimus įvykusius tarp dviejų atitinkamų pranešimų. Mano praneš... nuomonėje yra atkreipiamas dėmesys į tam tikrus sanglaudos politikos aspektus, tačiau tai nereiškia, kad skiriant ES lėšas dėrėtų nekreipti dėmesio į įvairių fondų taisyklės. Ne, priešingai, mes turėtume suderinti lėšų skirimą pagal projektus, didelę svarbą teikdami mažoms vietų, negausiai gyvenamoms vietovėms ir kaimo bendruomenėms. Tuo labiau, kad, kaip žinia, jau peržiūrima bendroji žemės ūkio politika, kuri ir naujoji bendroji žemės ūkio politika darys nemažą poveikį šiam reikalui. Rengdamas nuomonės projektą stengiausi atsižvelgti į kiek galima daugiau jūsų pareikštų komentarų. Norėčiau atkreipti dėmesį kai kuriuos nuomonės aspektus. Pirmiausiai, mes manome, kad miestai sudaro tą labai rimtą pagrindą, kurio pagalba galima siekti strategijos Europa 2020 tikslų. Ypač ekonominė prasme, miestai regionų plėtros kontekste atlieka labai svarbę funkciją. Kitas dalykas, noriu pažymėti, kad daugeliui miestų reikalinga bazinė infrastruktūra. Ir tai nereiškia vien tik tai infrastruktūros taisimo darbų. Turi būti infrastruktūra modernizuojama, modernizuojama ir pati visuomenė, pirmiausia, pasitelkiant ryšių ir informacinės technologijas. Investicijos į ekonomikos augimą yra dar vienas rytis, kuriai turėtų reikėtų skirti daugiau dėmesio, bet nereikėtų galvoti vien tik tai apie veiklos koncentravimą. Kita vertus, kai kalbame apie infrastruktūrą, tai nebejotinai susiję su miestų gyvenimo kokybės gerinimu, bei todėl reikalinga suderinti investicijas į infrastruktūrą su augimo tikslais. Labai dažnai, kai mes kalbame apie tokius dalykus, mes užsiemame tik tai idėjų deklaravimu. Ašgi manyčiau, kad reikėtų labai konkretų turinį viskam suteikti ir todėl manyčiau, kad komisija turėtų suteikti galimybę miestų vadovams dalyvauti priimant sprendimus dėl sanglaudos politikos, pavyzdžiui, kad ir savivaldybių asociacijos lygių ar kitais lygiais, tam, kad vietos atstovai geriau dalyvautų dėrybose dėl nacionalinių strateginių veiksmų programų. Priimant sprendimus šiuose srityse būtina, kad dalyvautų uh, vietos atstovai. Ir dar vienas punktas, kurį norėčiau paminėti, tai finansinės inžinerijos priemonės. Mes daug apie tai kalbėjome, daug apie tai girdėjome, bet jeigu pasižiūrėsime, ar tai yra įgyvendinama, ar tokios priemonės įgyvendinamos, tai vargu bau, ar liksime patenkinti. Taigi manau, kad komisija turėtų nustatyti sąlygas, ir kriterijus, kuriais vadovaujantis tokios priemonės būtų dėgiamos finansų rinkose. Ir galiausiai reikia Jessicos programą įgyvendinti ne tik regionų mastu, bet taip pat ir miestų mastu, nes tik tokiu būdu padidės atsakomybė už Jessicos programos priemonių įgyvendinimą. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad gerai suprantu, jog Mano nuomonės projekte nepaliečiau labai daugelio aspektų, tokių dalykų, kaip pavyzdžiui vietos um, valdžios institucijų pareigūnų um, mokymas panaudojant um, įvairias įmanomas lėšas, URBAK programos, LYDE programos aspektai, bet visa tai sudaro nebejotinai Europos miestų tvaraus augimo pagrindą. Kita vertus, Apie viską neįmanoma kalbėti vien dėl to, kad nuomonės uh, turinio dydis yra oficialiai ribojimas. Todėl aš pabandžiau išskirti pagrindinius mano galva aspektus. Ačiū toliau Ermina Antonija, jeigu jūs norite kaip šešėlinė pranešėja pasisakyti, jeigu ne, aišku, nebūtinam. Ačiū pirmininkė. Norėčiau patvirtinti, kad pranešėjo darbas. Pranešėjas dirbdamas įtraukė mūsų pasiūlymus ir pamastymus, kurie vyko prieš porą mėnesių su šelniais pranešėjais, pirmininkavant pačiam pranešėjui. Tikriausiai aišku, kad pranešėjas galinėme dokumente, kurį dabar svarstome, atsižvelgia į sėkmingos plėtros pasiekimus, kitaip tariant, į tai, kas per pastarosius mėnesius atsitiko. Noriu pabrėžti kelis smulkius dalykus. Aš taip pat pateiksiu pranešimus, pakeitimus, atsiprašau, iki rydienos rytoj yra terminas. Pirmiausiai dėl pono Vlaseko paminėtų plėtros pavyzdžių. aš įvadinėje dalyje įtraukčiau nuorodą į penktąjį metinį pranešimą, kuriame kalbama apie urbanistinę darbo tvarkę ir jis tai eina koja kojant su mūsų šito dokumentu. Visiškai pritariu pranešėjui dėl minties kad urbanistinę darbo tvarkę reikėtų įtraukti į sanglaudos politikos rėmus ir 20, strategijos 2020 dvasia turėtų atsispindėti joje. Taip pat noriu pabrėžti, kad reikėtų e, eiti link stipresnės įtraukties politiką vykdančios Europos. Taip pat reikėtų pabrėžti pagrindinius tikslus į kuriuos mes kreipime didžiausią dėmesį. Būtent tai aš ir pateiksiu šitą savo mintis pakeitimais. Yra svarbu pabrėžti urbanistinės darbo atvarkės, miestų darbo atvarkės svarbą, nes plėtodami miesto, miestą plėtojame taip pat ir kaimo vietovės. Galbūt čia būtų naudinga užtikrinti, kad septintas ir dešimtas punktai būtų labiau tarpusavie suderinti. Pirmajame, tai yra septintame, jūs kalbate apie kaimo vietovės ir miesto ir, ir užmešio vietovės. Taip pat jūs kalbate apie integruotą urbanistinės politikos pobūdį. Aš šiek tiek esu pasimetęs, e, bandydamas suprasti, kodėl pranešėjas tiek daug dėmesio skiria subdelegavimui šiame pranešime. Man atrodo, kad reikėtų šiek tiek pakeisti šitą požiūrį. Man atrodo, kad e, mūsų to darbo prieptis turėtų būti kitokia. Ta subdelegavimas turėtų vykti tik tam tikrais atvejais. Nemanau, kad, kad galėčiau sutikti su pranešėjo pasiūlytų formulavimu dėl subdelegavimo. Taigi tokie mano keli pastebėjimai. Tai yra viskas, kas atkreipė mano dėmesį ir tikiuosi, kad pranešėjas e, atsižvelgs į mano pasiūlymus ir įtrauks mano pakeitimus į savo galtinį dokumentą. Ir e, iki rytojus reikia pateikti visus pakeitimus. Ačiū, žodis Konstancijai. Ačiū. Manau, kad buvo daugiau šešėlinių pranešėjų, aš nebuvau šešėlinė pranešėja, bet turiu kelis komentarus. Manau, kad kalbant apie urbanistinę politiką, reikia kalbėti ir apie kaimo vietovių įtraukimą. Tai yra svarbu, bet kai kalbame apie e, pranešimą savo iniciatyvą apie urbanistinę politiką, tai būtent apie miestus reikia kalbėti. Šiame pranešime yra labai daug gerų minčių bet konkretus klausimai susiję su tokiomis teritorijomis, kurios ne visai integracinė ar infrastruktūros prasme susijusios su miestais, tie, tie mažesni miesteliai, jie, jie nėra įtraukti šitą dokumentą ir apie kaimo vietovės visiškai nešnekama. Taigi galime sukurti labai turtingus miestus, kuriuose bus labai neturtingų rajonų ar užmešio miestų. Manau, kad šitame pranešime trūksta šito bendro požiūrio, kad būtų užkirstas kelias tokiai Europos miesto ateičiai. Tai susiję ir su ta mintimi, kad miestai turi ypatingų galimybių įgyveninti strategiją 2020, nes miestus yra daugiau potencialo. Pasakysiu tik tiek, kad jeigu turim gerą e, viešo transporto politiką, galime pasiekti ir klimato kaitos tikslų. Žinoma, Žinoma, kai miestas turi daug aplinkinių miestelių, tai e, tos klimato kaitos problemos yra didesnės ir, ir reikia įtraukti ir tos užmešio e, e, teritorijas, o apie tai šitame pranešime nekalbama. Iš principo man tinka visas turinys, bet reikėtų dar padirbėti su pakeitimais puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan onnitella mietinnön laatia erinomaisesta työstä. Ačiū, sveikinu pranešėjų už puikų darbą. Puikiai bendradarbiavome su juo. Ačiū, mano frakcija labai džiaugiasi šio dokumentu. Mes jį paremsime be jokių problemų. Mums labai svarbu kad turėtumėm pagrindą, svarbu šito dokumento pagrindas. Nereikia dabar peržiūrėti visų smulkių e, detalių urbanistinio planavimo. Mums reikia tokio kaip atspirties taško. Apie visą, apie visą tą smulkmeną sprendžia pats miestas. Todėl mes čia Europos parlamente negalime gilintis į visiškas tokias smulkmenas. Europoje yra labai skirtingų miestų, miestų gyvenančių skirtingomis aplinkybėmis. Šitas klausimas yra labai svarbus, žiūrint iš sanglos politikos pusės, o paga, žiūrint iš strategijos 2020 pusės, e, miestų vystimosi klausimas yra labai svarbus visais lygmenimis. Taigi, man atrodo labai svarbu, kad šiame pranešime kalbama ir apie visus šios dalykus. Taip pat labai svarbu, kad kalbama apie ryšį tarp miestų ir kaimo vietovių turime ir toliau eiti šiuo keliu, nes būtent pagal šią politiką reikia įtraukti ir miesto, ir kaimo vietovių mm, dimenciją. Manau, kad labai svarbu galvoti ir apie išmintingą e, miesto vystimasi, į tvarų vystimasi, žalėjį vystimasi, e, vis tvariau ir, ir, ir efektyviau turime vystyti miesto vietovės. Kalbant apie finansavimą, labai svarbu, kad būtų vykdomas tas kryžminis finansavimas iš skirtingų fondų. Tai yra labai svarbu, nes taip užtikrisime geresnį finansavimą ir geresnę plėtrą e, miestų zonoms. Bet iš principo mums labai patinka šitas dokumentas. Thank you, Karima Deli. Ačiū, Karima Deli. Labai ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už bendradarbiavimą. Norėčiau e, priminti tik tai tuos elementus, kurie man atrodo svarbiausi. Mums pirmiausia e, reikia galvoti, koks aktualus yra klimato kaitos aspektas. Labai svarbu, kad miestai kažką darytų. Jūs uh, sakėte, kad miestai yra um, augimo variklis. Taip pat nepamiršime, kad miestai gali vaidinti labai svarbų vaidmenį kovojant su klimato kaita. Miestai ekonomikos augimo prasme tarsi juda dviem greičiais. Vieni labai greitai auga, kiti velkas į odegoje. Reikia, kad atotrukis sumažėtų. E, miestų plėtra yra ne tik ekonomika ekonomikos dalykai, tai susiję ir su socialiniais aspektais, aplinkosaugos e, klausimais. Taip pat nepamirškime, kad miestuose labiausiai išiškėja ir skurdas, labiausiai šokiruoja skurto, skurdo problema, socialinės atskirties elementai, e, energetinis skurdas, e, būsto problemos, būsto krizės. Taigi reikia iš šios klausimus atsižvelgti. Manau, kad nepakanka kalbėti tik tai apie tvarius miestus, e, nepakanka sakyti, kad reikia užtikrinti žalėjį aspektą, ekologišką aspektą. Mes turime galvoti, kas padarys tuos tvarius. Miestai yra skirtingi, turime galvoti, kokie turėtų būti kriterijai, kad mes galėtume užtikrinti tvarių miestų gyvavimą. Būtent to pasigendu tekste. taip pat ne, nepamirškime, kad sanglaudos politika gali sustiprinti tik tai e, miestų augimą. Galima per ją daugiau dėmesio skirti skurdesniems rajonams miestuose. Taip pat galima spręsti kitus klausimus, kaip kad. E, sąskaitų už e, elektros energiją mažinimas, užtikrinimas kokybiškų socialinių paslaugų už pakankamai e, gerą, nepernelyg aukštą kainą. Apie tai turėtų kalbėti šiame e, pranešime, taip pat nepamirškime miestų taršos problemos, spūščių problemos. Reikia akcentuoti šiuos dalykus. Toliau, sanglaudos politika negali būti vertinama izoliuota, reikia ją derinti su kitomis ES politikos kryptimis, aplinkosaugos, transporto, energetikos politika. Uh, Labai svarbu sustiprinti sinergijas tarp skirtingų politikos krypčių ir taip pat galvoti apie ryšį tarp miesto ir kaimo. Sanglaudos politikoje miesto klausimą reikia akcentuoti. Taip pat reikia e, skirti daug investicijų miestams, kurie yra nepalankesnėje padėtyje. Mes turime stiprinti miesto urbanistinės dimensijos matomumą. Reikia taip pat e, įtraukti visus veikėjus, pilietinę visuomenę į miestų valdymą, ne tik vietos valdžią. Mes turime keistis geriausią praktiką, turime žiūrėti, kokios geriausios miestų programos e, pasite, pasiteisino, kurios programos buvo geriausios. Mes turime siekti ambicingesnių tikslų, ponė Vlasakai, kad pasiektume tai, ko norime. Much, uh, Jan Olbricht. Ačiū dabar Jan Olbricht. Dėkuoju. Pirmininkė, ponios ir ponai, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad urbanistinė politika yra viena iš tų retų politikos skripčių, kuri susijusi su teritoriniu aspektu. Kitos politikos e, kryptis galbūt labiau susijusios su tokiais dalykais kaip klimato kaita, transportas, o miestų politika pasižymi teritoriniu aspektu. Ir iki dabar mes kalbėjome apie teritorinę politiką daugiau kaimo vietovėse. Ir kalbėjome, skiriame daug dėmesio kaimo teritorijų plėtrai. Dabar galime kalbėti apie urbanistinę politiką panašių aspektų. Aš ne visiškai pritariu pranešėjui dėl tam tikrų aspektų. Mes e, Mm, dirbome darbo grupėje kartu. Manau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti valdymo aspektams miestuose, taip pat ir Europos politika turėtų būti labiau, labiau akcentuoti miestus. Nes jeigu to nepadarysime, tai vyriausybės turės viskuo užsiimti Mes turėtume pagalvoti, ar turėsime europinę politiką ir taip pat turime pagalvoti, kaip padėti Europos miestams. Komisija e, rengia programą e, rytojaus ateities miestai. Ir dar norėčiau padėkoti ponui Blasakui, noriu padėkoti už tai, kad labai akcentuojami gerai svarbus dalykai. Reikia e, galvoti apie miestų politiką ir sanglaudos politiką kaip vientisą dalyką. Taip pat galvoti apie miestų gyventojus, apie miestų administravimą. Tai yra labai svarbus pranešimo aspektas. Mano nuomonė, šis glaudus e, ryšys turėtų ir išlikti par e, pranešime. Ponas Ziman, norėčiau tarti keletą žodžių. E, pirmiausia, dėl E, priemonių supaprastinimo integravimo į dabarti, dabartinėme programavimo etape. Nepamirškime ir turinio klausimų. Galvokime apie tai, kaip galime užsitikrinti tvarius rezultatus. Reikia nusistatyti tikslus laikotarpį po 2013 metų. Reikia e, prisimti rimtesnius įsipareigojimus tam vėlesniam laikotarpiui. Jūs teisingai pastebėjote tai, kad reikia renkamus organus įtraukti į sprendimų prieimimo procesą. Dar daugiau pasakysiu, sprendimų prieimimas reiškia, kad e, užsiimama planavimu programų. Ir tai yra labai svarbu. Valstybės narės turi įsipareigoti prisimti tam tikrus įsipareigojimus dėl miestų plėtros, tai turi būti laikoma prioritetu, kai rengiamos e, programos ir kai e, rengiami strateginiai planai. Tai reikia akcentuoti. Aš ne visiškai pritariu Jums dėl vieno dalyko. Tai yra urbanistinių teritorijų apibrėžimas. Aš paprasčiausiai nesu visko sutinku, suprantu, kad egzistuoja apibrėžimų pro, e, problema, nes e, skirtingas yra tų teritorijų dydis. Tai kaip jūs ketinate apibrėžti miestus, kaip teritorijas, kuriuoms reikia paramos, mes turime nepamiršti mokesčių mokėtojų, turėtume aiškiai jiems pasakyti, ką reiškia tos urbanistinės teritorijos. jeigu mes neapibrėšime aiškiai terminų, tai nebus gerai. Galbūt turėtume pakalbėti su ekspertais šios sėties, reikia rasti praktinį problemos sprendimą, reikėtų uh, galbūt e, netiek dėmesio skirti gyventojų skaičiui, bet galvoti apie funkcinį apibrėžimą, funkcinę sistemą, kuri aiškiai pasakytų tai, ką mes turime omenyje, kai sakome urbanistinės teritorijos. Taip pat reikia tam tikro lankstumo konkrečiai įgyvendinant e, sprendimus valstybių narių lygmenių. Joachim Celler. Joachimas Celleris. Ačiū, pane pirmininkė. Gerbimiai kolegos kai atsirado iniciatyva panalizuoti atskirai miestų problemas, pranešime savo iniciatyvą, tai labai apsidžiaugiau, kad parlamente svarstysime šį klausimą. Bet ne visiškai suprantu kolegas, kurie nerimauja dėl tarsi egzistuojančios prieš priešos tarp miestų plėtros ir kaimo plėtros. Man atrodo, kad regionis, regioninė kaimo plėtra ir apskritai žemės ūkis yra įsitvirtinę parlamento sąmonėje lobistų dėka, bet per mažai dėmesio yra skiriama miestams nes tik 6,1 procentas regioninės plėtros fondų lėšų tenka miestų plėtrai, tai visa kita atitenka kaimo vietovėms. Taigi, kaip jūs matote ir kaip šis skaičius iliustruoja, kaimo vietovių plėtrai skiriama kur kas daugiau lėšų ir pastangų. Strategija Europa 2020 mini įvairius labai ambicingus tikslus, kurių pasiekti galima tik užtikrinus pasikeitimus miestuose. Turiu galvoje tokiuose sritise kaip energijos gamyba, um, mažinimas per anksti paliekančių mokyklas moksleivių skaičiaus ir daugelį kitų dalykų. Nes anglaudos politikos tikslai nebus pasiekti, jeigu mes nepasieksime įvairių tarpinių tikslų. Tam yra sudaromos būtent įvairios veiklos programos, nacionalinės programos. Ir Vokietija, pavyzdžiui, mes matome, kad būtina turėti stiprų miestų valdymo brandolį, kitaip plėtros projektai nenusiseks. Ir visiškai pritariu uh, ponui Ombrechtui, kad būtina daugiau dėmesio skirti miestų politikai, miestų plėtros politikai. Ir manau, kad čia prasme nemažai padirbėta. Pirmininkė, žinau, kad nelabai mandagu prašyti paskutinių kalbančiųjų kalbėti trumpai, tačiau dėja priversta tą daryti dėl laiko stokos. Ačiū pirmininkė. Mano galva pranešimas tikrai parengtas tinkamai. Galvojant apie pranešimo tikslą ir apie mūsų visų sėkius, nereikia pamiršti ir labiau ambicingų tikslų. Ir manau, todėl galėtume žvelgti toliau. Miestų plėtra yra labai svarbus ūkio augimo variklis. Todėl turėtume galvoti rimčiau apie miestų plėtrą ir daugiau panaudoti specialistų įgūdžius. Na, kad ir šeštasis pranešimo punktas, kurio komisija yra raginama nustatyti tam tikrus reikalavimus, bet toks reikalavimas galėtų būti neprivalomojo pobūčio. Čia kalbama taip pat apie teritorinės. Um, teritorinės susitarimus, bet ką tai reiškia? gal reikėtų galvoti apie miestų lyderių funkcijas atitinkamuose regionuose. Ir kita vertus, mes tokių dalykų galėtume pasiekti decentralizuotami veiklą, kaip kad daroma Niderlanduose. Todėl kai kuriuos momentus tiesiog reikėtų išbraukti iš pranešimų, aišku, nepamirštant, kad jie yra labai svarbus. Taigi tai tik vienas pavyzdys, kurį pateikiau dėl šeštojo punkto. Kitas dalykas. programos skirtos miestų plėtrai turėtų būti daromos uh, europinių lygių. Bet jeigu pagalvosime iš kitos pusės, kad neįmanoma visiems nustatyti tų pačių planų ir kita vertus tada jau išsiplečia trečiojo tikslo ribos o tai nebūtų teisinga. Kiekvienas miestas pasižymi specifiką ir priemonės reikia numatyti atskirai jam. Ir dar apibrieštis. Ką apibrėžia žodis miestas? Ar tai yra metropolija, ar tai yra miesto brandolys, ar tai yra visas tam tikras metropolijos regionas, metropolijos zona? Nesu tikras, bet norėčiau, kad mes kartu padirbėtume galvodami apie galimą apibriežtį. Ir būtent apibriežtis gali iš esmės keisti mūsų požiūrį. Dar vienas dalykas, kad mes atsiliekame nuo to, kas vyksta tikrovėje ir neturėtume to pamiršti. Ačiū. Ir toliau paskutinis pasisakys panas Vašinikas. Ačiū, pana pirmininkė, gerbėmiai kolegos. Norėčiau taip pat prisidėti prie šios diskusijos kuri vyksta dėl miestų plėtros. Diskusija vyksta gana sparčiai atsižvelg ir jinai reikalinga visiems, ne tik tai miestui, bet apskritai ir pačioms šalims. Miestas ir yra ta vieta, kurioje gimsta labai daugelis dalykų. Kitas dalykas, kad sanglaudos politika turėtų atsižvelgti į specifiką miestų ir nepamirškime, kad miestas miestui nėra lygus, yra tam tikros disproporcijos. Ponas Olbertas gana gerai apie tai pakalbėjo. Kita vertus, kiekviename mieste yra pakankamai daug problemų susijusių su gyventojais ir nemažai europinių programų bando net nebando spręsti tokių gyventojams kylančių problemų. Geras miestas yra tas miestas, kuriame yra patogu gyventi. Todėl aš manau, sanglaudos politika turėtų geriau išnaudoti uh, visas priemonės ir mes turime kalbėti ne tik apie viešosios erdvės gerinimą, bet ir apie apskritai gyvenimą mieste ir jo gerinimą. O viešoji erdvė bus naudinga tuomet, kai jinai gerai sutvarkyta mes e, turėtume todėl galvoti apie atskiras programas, pavyzdžiui, programa švietimui, programa infrastruktūrai, programa kitiems dalykams. Bet nepamirškime, kad visos tos programos yra susijusios su bendru miestu, bet be miesto aspektų egzistuoja regiono aspektai ir reikalinga todėl suderinti šias dvi politikos rytis - regioninę politiką ir miestų politiką. Aišku, pirmiausia, reikia spręsti konkrečias miestų problemas, bet nepamirštant bendrojo konteksto. Pranešėjas, ačiū ponės ir ponai Jums už labai konstruktyvę diskusiją. Vienintelis dalykas, kurį galiu pasakyti, yra toks. Taip, ne viskas yra įrašyta į pranešimą. Taip atsitiko todėl, kad aš neturėjau pakankamai vietos viską surašyti. E, dėl penktosios sanglaudos ataskaitos, taip, yra konstatuojamosiose dalyse galimybių įrašyti e, nuorodą į ją, tada labiau išbaigsime pranešimą. Dėl to, kas buvo kalbama apie Urban programą, e, jau taip pat galime rašyti nuorodą. Galbūt mm, jūs neturite visos, galbūt jūs ne, nesuprantate visos tos ataskaitos, kaip aš įsivaizdavau, e, kaip norėjau ją parengti ir galima ją pataisyti per pakeitimus. Ne visuomet galime viską surašyti į vieną dokumentą, nes yra nustatytas, nustatyta apimtis pranešimo pasakysiu, kad mums reikia bandyti visiems pasižiūrėti iš vienos perspektyvos į šį pranešimą. Kalbu jame apie miestą, apie urbanistinį aspektą, nekalbu visai apie kaimo teritorijas, bet ateityje galbūt reikės e, konkrečiau pagalvoti, kas, kaip tai, kas vyksta kaime, yra susijęs su urbanistinė politika. Gali būti tai atskira tema. E, Aš manau, kad ateitis yra susijusi su integravimus ir integruotų požiūriu. Paskutinėme pasisakymė išgirdau tokių minčių. Kaimas priklauso nuo miesto, kita vertus miestai, urbanistinės teritorijos yra priklausomi nuo to, kas juos supa. Taigi, palaukime galutinio pranešimo. Manau, kad galėsiu atsižvelgti jūsų pastabas. Mes jau seniai kalbame apie šį pranešimą, šį aspektą ir turime daug informacijos apie tai. Aš atsiprašau, maniau, kad tik tai Kostanca Kriol man norėjo pasakyti, bet dabar ponas Kosolino, aš jūs praleidau, labai atsiprašau, nepamačiau, kad jūs norėjote pasakyti. E, žinoma, įvyko nesusipratimas. Man labai patinka šios pranešimas ir manau, kad pranešėjas atsižvelgia į daugybę mano per e, kelias savaitės pateiktų komentarų. Bet e, dar pateiksiu pakeitimų iki rytoj dėl keturių klausimų. Juos ir apžvelgsiu. Pirmiausia, debatai kaip mes apibriešime miesto teritoriją, kaip apibriešime miestą. Apie tai reikia truputėlį ilgiau pasvarstyti. Nenoriu sakyti tik tiek, kad yra labai sudėtinga, nes Europoje yra labai skirtingų miestų. E, reikia sukurti tam tikrą požiūrį. Taip pat nenorėčiau pabrėžti da, e, poreikio dar labiau įtraukti vietos valdžią reikia urbanistinę politiką supr... Nereikia urbanistinės politikos suprasti kaip tokios, kuri priima sprendimus iš aukščiau. Ne, reikia surasti mechanizmus, kad įtrauktumėm e, visus veikėjus, kurie ir gyvendina mm, urbanistinę politiką. Ir dar du labai svarbus dalykai. Pirmiausiai, miesto socialinis vaidmuo. Dėl pastarųjų metų krizės žinome, kad um, miestuose ne tik tai sumažėjo lygybė, bet ir um, skurdas ir socialiniai sunkumai tapo dar labiau matomi. Tai reikia pabrėžti ir reikia rasti politikų, politikos kryptis, kurios leistų per urbanistinę darbo tvarkę siekti daugiau integracijos ir įtraukos. Uh, įtraukties tiems e, visuomenės, e, tos visuomenės dalims, kurios labiausiai nukentėjo. Ir galiausiai nestabilumas labai svarbus dalykas e, strategijai 2020. Nemanau, kad pirmiausia čia susiję su ryšiu tarp kaimo vietovių ir miesto politikos. Pirmiausia, pasakyčiau, kad miestai turėtų plėsdamiesi m, mm, užimti kuo mažiau e, dirbamos žemės. Reikėtų labiau regeneracijos projektų negu e, urbanistinės plėtros projektų, reikia tra, tvaraus transporto ir taip toliau. Ir prisidėčiau prie to, ką sakė ir kiti kalbėtojai pirmininkė. Taigi pakeitimus galima pateikti iki balandžio 15 dienos 12 valandos. Taigi balandžio 15 diena yra pranešimų pakeitimo terminas. Du Eli oro pranešimai yra mūsų kitas darbos vargės klausimas. E, turime nedaug laiko, suteikiu Jums žodį, bet prašau kalbėti trumpai. Ačiū. Oui, merci, Madame la Présidente. Euh, le 14 décembre dernier. Labai ačiū pirmininkė. Gruodžio 14 dieną E, mus informavo e, komisaras atsakingas už biudžetą apie komisijos pranešimą dėl mokesčių režimo e, Gvadalupiai, Gajanai ir Martinikai. Komisija ėmėsi šių priemonių po to, kai Prancūzija pateikė tarpinę ataskaitą apie užjūrio teritorijas ir jis buvo įvertintas palankiai. Komisija e, priemė e, sprendimą ir paskui taryba ėmėsi sprendimo, apie kurį mes kalbame. Ir tai susijęs su maždaug 50 produktų taikomų Gajanai ir apie mokesčius. Uh, E, kuriuos e, numato Prancūzijos ir tarifų skirtumus, kuriuos numato Prancūzijos vyriausybė. Taryba pagal komisijos e, rekomendaciją, konsultuodamasi su parlamentu ir pagal sutarties 349 straipsnį turi nustatyti režimą užjūrio teritorijoms Tai yra susiję su 70 metų sprendimais ir regioninė taryba balsuoja dėl mm, tarifų dydžių ir išskyrus 92-uosius kurie buvo 99 metų tarybos sprendimo pagrindas, buvo apimti ir tam tikri vietos gaminiai. Taip pat buvo nustatytas nediskriminavimo principas, e, kuris e, patvirtintas e, bendruoju Europos aktu. buvo nustatytas dešimties metų laikotarpis, o 2004 metais dar ketveriems metams buvo uh, E, pratestas laikotarpis. E, tai leidžia nutolusiems regionams e, neapmokestinis tam tikrų vietos produktų dėl ekonominio vystimosi priežasčių. Ir naudojimasis dokais, mokesčiai dėl naudojimosi dokais yra susijęs su vietos teritorijų vystimusi. Regionai gali imti tam tikrus mokesčius už naudojimąsi jais ir paskui panaudoti pajamas. Tai sudaro kartais nutolusiuose regionuose ir departamentuose 37-48 procentus visų pajamų vietos biudžeto. E, naudojimosi dokais mokesčiai leidžia e, Prancūzijos e, nutolusiuose regionuose vystyti tam tikrą ekonominę plėtrą. Tai yra labai svarbi pajamų dalis. Regionams taip pat numatytos tam tikros mokesčių išimtys. E, mokesčių išnaudojimas dokais leidžia taip pat plėtoti darbo rinką. Jie yra labai svarbus užtikrinant ekonomikos stabilumą Prancūzijos uh, E, nutolusiuose regionuose, užjūrio departamentuose, nes tose teritorijose nedarbo lygis e, sudaro maždaug 30 procentų. Taigi norėjome e, paprasčiausiai paaiškinti kolegoms, kad nuo 2013 metų reikės rasti būdų, kaip tą priemonę padaryti nuolat veikiančią nes e, dabar kas dešimt metų gamintojai nutolusiuose regionuose atsiduria nežinioje. Jeigu mes panaikinsime šią priemonę, šios mokesčius, tai reikš ekonomikos žlugimą tuose regionuose. Taigi tiek, pirmininkė. Ačiū toliau, Maris Ponga. Dėkoju pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegai už jo pranešimą. Tai yra susijęs su tarybos sprendimo techninė peržiūra. Šis sprendimas leidžia užjuojo departamentams e, nustatyti tam tikras e, sąlygas e, priekybai produktų pagamintų vietoje ir e, vežamų į pagrindinę Prancūzijos dalį. E, žemynę Prancūziją. E, Prancūzijos užjo departamentai yra taip pat ir ES teritorija. Jie yra labai specifiniai, dėl to reikia priimti e, tam tikras priemonės. E, taryba tai daro ir veikia taryba vadovaudomasi sutarties 349 straipsnių. E, tam tikros priemonės yra skirtos ultra, labiausiai nutoliniams e, regionams ir užtikrina jų ekonominį vystimąsi. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, Patris Tirolien. Euh, Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums susiteiktą žodį e, sudė, gana sudėtingos priemonės yra taikomos užjūrio teritorijoms Ir buvo pasakyta, kad dabartinis režimas galios iki 2014 metų. Aš manau, kad e, mums reikia aptarti jį. Šis e, režimas yra pagrįstas mokesčių už naudojimąsi dokais, tai yra labai svarbus tam, kad būtų užtikrinta tam tikrų, uh, užtikrintas tam tikrų produktų uh, konkurencingumas. Sprendimai dėl šio režimo priimami pagal 349 sutarties straipsnį. Ir e, pajamos yra labai svarbios e, ir teikiant tam tikras socialinės paslaugas. E, vyko ilgos trišalės diskusijos tarp regionų Prancūzijos ir komisijos. Ir sprendimas negali pernelyg vėlai įsigalioti socialistų ir e, demokratų frakcijos vadu nebus pateikta pakeitimo, aš prašau, kad būtų patvirtinta rezoliucija. Pono Maneskų nėra salėje ir aš nežinau, ar Katrin Gres e, pasisakys, ne, ar dar kas nors norite pasisakyti šio klausimu. Jeigu ne, tai diskusiją baigsime, tik tai informuosiu Jūs, kad paskutinis terminas pateikti pakeitimams yra balandžio 20 diena 12 valanda dienos. Pasižymėkite balandžio 20. -ąją. O toliau kitas pranešimas, kurį taip pat parengė Eli Oro, tai yra konkrečios priemonės e, žemės ūkio sityje labiausiai nutolusiems atokiausiems sąjungos regionams. Vėl suteikiu žodį Eli. Ispanijos, Portugalijos, e, Prancūzijos salos ir teritorijos yra taip vadinami labiausiai nutolę atokiausi ES regionai. Reikėjo teisiškai mm, apibrėžti, prireikė 30 metų, kol teisiškai buvo apibrėžti atokiausi regionai Europos bendrijoje Paskui Amsterdamo sutartyje buvo patikslinti apibrėžimai ir vėliau Lisabonos sutartis 349 straipsnių yra pat pasako, kad atokiausias regionas iš tikrųjų yra labai nutolęs nuo bendrosios rinkos, kad e, šis regionas yra ypatingoje padėtyje Europos Sąjungoje ir dėl to yra pateisinamas tam tikros priemonės. 1989 e, metais buvo imtasi pirmųjų priemonių, buvo pradėta gyvendinti posei programa, tai yra atokiausiams regionams ir saloms e, skirta programa. Ir dabar pagal 149 straipsnį kuri taip pat e, sustiprina 42 e, straipsnis, pirma dalis ir 43 straipsnio antra dalis, e, sustiprina teisinį pagrindą toliau gyvendinti tas posei specialias programas taikomas atokiausiems regionams. Ir mes turime įsigilinti visus tekstus, kurie yra susijęs su šiuo aspektu kodėl reikia konkrečiai remti žemės ūkį. Todėl, kad tuose atokiuose regionuose žemės ūkis yra strateginės svarbos sektorius, užtikrinamos darbo vietos, ekonominis vystimasis šių regionų per žemės ūkį, taip pat žemės ūkis ir jo diversifikavimas yra labai svarbus, nes užtikrina maisto, apsirūpnio maisto atsargomis, atsargų saugumą tose to izoliuotose, nutolusiuose regionuose, nutolusiuose nuo Europos kontinento. Mes E, turime užtikrinti pakankamą apsirūpinimo e, žemės ūkio produktais lygmenį atokiausiose regionuose ir vykdyti vystimosi strategiją. Ir aš manau, kad reikia tai daryti mažinant importą žemės ūkio srityje ir taip pat plėtojant vietos žemės ūkio produkciją. Reikia gerai suprasti, kad tam e, mes neturėtume keisti tradicinės gamybos bananų, cukraus gamybos, romo, romo gamybos kitais produktais reikia užtikrinti tradicinių kultūrų išlikimą, bet reikia taip pat galvoti, kaip išlaikyti tų produktų konkurencingumą ES rinkoje, nes dabar konkuruojama su uh, Lotynų Amerika, Karibų jūros baseino šalimis. Aš noriu pasakyti, kad tradicinės gamybos e, nauda turi būti sąžininkai padalyjama tarp žemės ūkio produkcijos gamintojų ir platintojų. E, nuo 1989 metų, e, kai buvo pradėta gyventi posei e, programa, galime iš tikrųjų pastebėti teigiamus rezultatus. Apie tai kalba Europos komisijos užsakytas vertinimas, kurį e, ji paskelbė 2010 metais. Taigi reikia e, užtikrinti šios priemonės testinumą, nes tai yra sėkminga priemonė. Ir Taip pat e, pranešėjas nori pabrėžti, kad Europos komisija turėtų atlikti poveikio tyrimą kas kart, kai pasirašomi tarptautiniai prekybos susitarimai ir kai gali iškilti pavojus tiems sektoriams, kuriuos remia posei programos. E, reikėtų apibriežti geriau tikslus, kuriuos siekime pagal posėjį ir taip pat juos e, geriau pritaikyti atokiausių regionų specifikai. Reikia taip pat e, nepamiršti, kad reikia plėtoti tradicinės žemės ūkį ir sumažinti importą. Reikia galvoti, kaip e, paremti bananų e, cukranendrių auginimą e, ir taip pat galvoti, kaip integruoti E, atskirus aspektus į posėjai programas. Reikia vykdyti mokslinio tyrimų ir mokymo programas, kurios galėtų padėti plėtoti tvarius ir didelę papildomą naudą teikiančius žemės ūkio produktus. Tai turėtų būti tarp naujų posei programos prioritetų ir reikia, kad programa POSEI būtų suderinta su 2008 metų komisijos komunikatu dėl naujos atokiausiams regionams skirtos strategijos. Taip pat pasakysiu, kad reikia užtikrinti skaidrumą, mes visi apie tai daug kalbame. Aš manau, kad labai svarbu, jog vietos valdžios išrinkti vadovai e, turėtų kurie yra atsakingi už žemės ūkį, e, kiek galima daugiau įsitrauktų į posei programos įgyvendinimą, tie žmonės turi prisijimti savo atsakomybę ir taip pat e, jie turi būti informuoti komisijos valstybių narių apie visų sprendimų susijusių su posei programa. Ir reikia nuolatos vertinti posėjai programas, žiūrėti, kaip gyvendami konkrečiai tikslai, ką reikėtų daryti toliau ir ar viskas daroma veiksmingai. Aš sulaukiau daugelio pasiūlymų, pakeitimų, tai yra pasiūlymai, aš kuriuos, kuriuos esu pasirengęs kartu aptarti su visais kolegomis. Ne viskas dar yra galutinai uh, E, nustatyta, mes turime galvoti, kaip kartu parengti geresnį, kaip galima geresnį tekstą, e, tekstą kuris būtų skirtas posėjai programoms. Dabar šešėliniai pranešėjai, prašom. Obrigado, senhora Presidente. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai už padarytą darbą, už tas pastangas, suruošiant dokumentą, kurį šiandien pristatė. Iš principo aš pritariu šitam dokumentui ir po daug ko net pasirašyčiau, bet, bet yra šiokių tokių dalykų, dėl kurių negalėčiau pritarti. Šitoje pačiame komitete mes jau kalbėjome apie pasiūlymą pakeisti šitą reglamentą ir tuo pasiūlymu norėjome išspręsti techninius galiojančio dokumento mm, trūkumus. Komitetas didelę daugumą priėmė e, pranešimą, kurį vėliau komisija atmetė, motivuodama, kad e, čia kalbėtume apie problemas, kurias reikia išspręsti, pavyzdžiui, vynas Madeiroje, problemos Kanaruose, bet tas problemas reikia spręsti tik tada, kai visas posėjai bus kartu peržiūrėjimas, taigi praėjo daug laiko ir jau iš tikrųjų reikia peržiūrėti visą posėjai reglamentą iš principo. Manau, kad dabar labai svarbu pabrėžti gerą valią derantis. Komisija nebegali e, atsisakyti pradėti dėrybas, sakydama, kad yra polemiškų klausimų keliančio labai daug problemų. Yra temų, prie kur, dėl kurių prieš keltą metų kalbėjome ir dabar jos vėl sugrįžo. Jau nuo 90 nuo 10-mečio mm, galioja posei tam, kad būtų išspręstos tokių teritorijų problemos, teritorijų, kuriuose e, rinkos yra labai mažutės. Ir galima pasakyti, kad sakoma, kad patrankomis musės, musės nenumuši, bet atrodo, kad Dabar viskas apsisuko atvirkščiai, kad musės numuš patrankas. Atrodo, kad tos tokios teritorijos, kuriuose yra tik tai vienas procentas e, gyventojų ES, gali e, padaryti labai didelės blogos įtakos vidiniai ES rinkai. Yra vienas konkretus aspektas, kurio nelabai suprantu, tikriausiai čia ir mano problema. Pasistengsiu pats įsigilinti. Negaliu suprasti, kaip komisija gali toliau tvirtinti, kad, pavyzdžiui, produktai, kurie gaminami iš iš žaliavų, kurios, kurios yra mm, atvežtos iš atokiausių sąjungos regionų, gali būti e, parduodamas tik tai Europos Sąjungoje arba tose šalise, kurios metus tam tikrose susitarimuose. Sakoma, kad tai būtų didelė rizika, nes tai bus iškraipytas tas eksportas. Man labai keista. Arba tikriausiai manoma, kad visiškai bus iškreiptas ES, ES rinka, man atrodo, kad taip negali būti dabar esant kriziai. Arba sakoma, kad jeigu šitos teritorijos arba jų pramonė negalinti vystintis vykdydama eksportą, negali vistis vykdama eksportą, nes komisija reikalauja reikalauti e, vadovautis 80 metų e, reglamentais. Reikia dokumentus pritaikyti ne tik tai Lisabono sutarčiai, bet ir e, tik, prie tikrovės pritaikyti. Reikia teisingai elgtis su pramonė tų atokių sąjungos regionų. Reikia peržiūrėti e, eksportą tų prekių, kurios pagamintos iš tų teritorijų žaliavos. Ir jeigu komisija to nenori, tada bent jau ta trijų metų laikotarpis turėtų būti peržiūrėtas ir pakeistas. Man atrodo, tai yra svarbiausia, tai yra svarbiausias mūsų debatų klausimas. Žinoma, galima kalbėti ir apie kitas smulkmenas, bet aš, kaip ir visi kiti deputatai, sakiau, kad mes esame maži ir būdami maži turime būti vieningi ir mm, ginti bendras pozicijas. Iki šiol taip darėme ir e, ateityje taip darėme. Darysime visais klausimais, kurie susiję su tokiausiais sąjungos regionais. Ačiū. Mes chers collègues, Gerbiami kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų pranešimą. Jis labai veiksmingai išsprendė problemas susijusias su programa ir e, tai buvo išiškinta ir vertinimo ataskaitose. Aš norėčiau paremti jo pasiūlymams dėl to, kad reikia geriau daugiau konsultuoti su vietos valdžia įgyvendant problemas. Parlamentas pernai vasarį e, savo rezoliuciją dėl to yra balsavęs. Reikia taip pat e, pabrėžti diversifikavimo aspektą. Mes e, daug diskutavome dėl šių dalykų anksčiau. Reikia nepamiršti, kokias sąlygas taiko Europos Sąjunga, pavyzdžiui, Maderai ir kitiems atokiems regionams. Ne viską pavyko iš karto įgyvendinti, tačiau manau, jog būtų vertinga įgyvendinti deleguotų akci, e, aktų procedūrą, pagal kurią komisija galėtų imtis tam tikrų vertinimo veiksmų. Mums reikia taip pat e, geriau įvertinti e, apsirūpinimo maisto produktais sistemą. Reikia taip pat e, pasižiūrėti, kaip yra naudojamos lėšas, kaip teikia, teikiamas finansavimas, daug ką galima padaryti nacionalinių lygmenių, bet taip pat ir Europos E, sąjungos lygmenių galbūt reikėtų numatyti tam tikrą finansavimo galimybę. Aš e, manau, kad šis tekstas grįž dar į parlamentą po kelių metų. Mes galvosime apie naujas sritis ir taip pat apie naujas finansavimo galimybės, kurios bus numatytos. Ačiū toliau, Rika Manar. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už puikų darbą, už puikų paruoštą dokumentą. Čia kalbama apie labai svarbus dalykus, kuriuos mūsų frakcija paremė, bet norėčiau iškelti ir kelias problemas kurių negalėtumėm paremti. Pirmiausia, manome, kad atspirties taškas turėtų būti tai, ką pasakė kolegė Krell balsuojant. Mes turime susitelkti į savo kompetencijos ribas. Negalime užeiti už savo prerogatyvų, savo kompetencijų ribų. Čia yra tam tikrų kompeten... E, elementų, kurie išeina iš mūsų kompetencijos ribų. Pavyzdžiui, penktas pakeitimas. Čia kalbama apie bananų susitarimą. Mūsų nuomonė tai tikrai nėra regionų, regionės plėtros komiteto kompetencija. O kalbant apie taikymą, Jau apie daugą mes esame kalbėję ir labai senai esame kalbėję. E, kai kurie iš tų klausimų nėra irgi mūsų kompetencija ir iš tikrųjų neverta tai, kas buvo kalbėta šimtą metų, toliau apie tai kalbėti. Kalbant apie biudžetą ir jo padidinimą ir išimtis atokiausiams sąjungos regionams, čia yra geras pasiūlymas. Žinoma, kiekviena valstybė narė turi savo biudžeto dalį skirtą tokiems regionams. Taigi, jeigu Prancūzija padidins tas skirtas lėšas, reikėtų sumažinti būtent išmokas žemės ūkio srityje bet čia jau yra Žemės ūkio komiteto kompetencijos klausimas ir mes neturėtumėm kištis, nes čia yra ne mūsų kompetencija, bet nepaisant to, man atrodo, kad šis dokumentas yra geras. Ačiū gerbiamas, gerbama pirmininkė, kolegė Aro, tešė yra ir kiti, ir kita kolegė, kuri dabar kaip tik kalbėjo, puikiai išdėstė šitos programos ypatybės que se situassem no coração da União Europeia? Vienas dalykas yra e, regionai esantis Europos centre. Mums galbūt nereikėtų, jeigu apie tokius e, regionus kalbėtume, tai nereikėtų diskutuoti tiek daug, nes jie yra užsitikrinę tam tikrą konkurencinę padėtį ir panašiai. Bet dabar kalbame apie regionus, kur yra Atlanto vandeninė ar, ar tik kitų kontinentų. Uh, ir jiems reikia Jie, jie patiria nuolatinius suvaržymus dėl to, kad yra labai nutolę, dėl to reikia, kad programos, kurios būtų taikomos, jiems atsižvelgtų į šią e, realybę ir reikia, kad žemės ūkio srityje gyvenamos programos į tuos dalykus e, atsižvelgtų. Reikia užtikrinti ir vienodas galimybės. Šių regionų piliečiai turi būti traktuojami vienodai. Jie tokiu būdu turi gebėti sėkmingai integruotis į vidaus rinką. Kolega vienas sakė, kad nelabai supranta, kodėl tam tikrų žaliavų importas į tuos regionus nevykdomas pagal specialias sąlygas, kodėl mes, pavyzdžiui, kaip kiti regionai, negalime e, savo produktų game, gabenti į platesnė e, rinka. Reikia užtikrinti vienodas sąlygas visiems, kad tie regionai galėtų geriau integruotis į vidaus rinką. Komisaras Barnie dabar e, ragina atlikti vieną tyrimą, kuris leistų įvertinti e, galimybės regionams integruotis. Kitas svarbus aspektas yra būtinybė turėti gana lankščias programas, galimybės pritaikyti, priderinti programas prie vietos sąlygų, jų gyvenimas per keletą metų, testinis įgyvendinimas. E, mes turime Um, nepamiršti, kad egzistuoja komerciniai susitarimai, priekybos susitarimai, kurie gali paveikti regionus, bet mes neturime panašių tyrimų um, dėl labiausiai nutolusių regionų, pavyzdžiui, bendrosios žemės, žemio, žemės ūkio produktų politikos priemonių įgyvendinimas. E, kvotų panaikinimas 2015 metais, kokį tai turės e, poveikį. Reikia e, pakoreguoti programas, kad būtų galima pasirenkti tiems labai dideliems pokyčiams. E, tai yra susiję ne tik tai su valdymu viduje tų teritorijų, bet ir su tam tikrais veiksmais jų išorėje. Katarin Gres. Okay. Katarin Gres toliau. Ačiū, panai pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Jūrų už parengtą pranešimo projektą. Jis labai išsamus. Tikrai jame įtraukta ir su žemės ūkio sritimi susijusių naujovių. Norėčiau atkreipti dėmesį keletą teigiamų dalykų, kurie mano galva labai svar, svarbus. Tai yra pajėgumas apsirūpinti maistu ir būtent užtikrinti didesnius pajėgumus šioje srityje. Dar vienas, mano galva, labai svarbus dalykas. Tai tradicinių sektorių apsauga, apie kurią kalbama pranešime. Ir turiu galvoje bananus, Romą. Jūs žinote, kad vyksta dėrybos su Gvatemala, su Peru, su kai kuriomis Pietų Amerikos šalimis, bet to egzistuoja konkurencija ir su jungtinėmis valstijomis, kurios iš dalies remia šios sektorius Puerto Riko. Taip pat buvo malonu pastebėti, kad daromas pranešime ryšys tarp posei programos ir vietos valdžios. Aišku, aš suprantu, kad apskritai ši tema nėra pati lengviausia Ir turėčiau pasakyti, kad gal labai sunku kalbėti vien tik tai žemės ūkio kontekste, reikėtų kalbėti ir klimato kaitos kontekste, taršos kontekste apie atokiausius regionus ir užžiūrio departamentus. Ir matyt, aš norėsiu teikti pasiūlymą dėl pakeitimo, kuris um, sustiprintų kokybės elementą šiame pranešime. Ačiū. Visiems nežinau, ar ponas Horum norėtų pasisakyti. Ačiū gerbėmiems kolegoms, kurie pasisakė. Ačiū Jums už komentarus. Nebejotina, kad Jūsų komentarai padės man patobulinti pranešimo tekstą, todėl labai juos vertinu. Išgirdau pastabų dėl reeksporto problemos. Juolab, kad reeksporto problema aktuali ir kitų užjūrio departamentų atveju. Noriu padėkoti Krisui taip pat ir už jo pastabas, nes manau, kad lygybės, lygių sąlygų klausimas labai svarbus, kai kalbame apie įvairius gaminius. Nemažiau svarbu yra ir pagalvoti apie klimato kaitos kontekstą. Dabar dėl mūsų komiteto kompetencijos ir kaip mes turėtume elgtis. Man regis, turime visi gerai suprasti, apie ką kalba Lisabono sutarties 349 straipsnis, kuriuo mūsų komitetui suteikiami tam tikri išskirtiniai įgaliojimai visose sritise susijusiose su regionų plėtra. Ir kai tik tai vieno ar kito veiksmo arba priemonės pagrindų tampa 349 straipsnis, mūsų komitetas turi teisę dalyvauti atitinkamame darbe ir mūsų komitetui tenka pagrindinis vaidmuo. Aišku, mes kaip komitetas visų problemų neišspręsime. Taigi toks būtų mano pastebėjimas. Bet dar kartą noriu padėkoti visiems kolegoms už idėjas, už pastabas ir aš nebejotinai įsigilinsiu į tuos pakeitimus, kuriuos jūs norėsite pateikti ir kuriuos um, tikiu gauti. Taigi pakeitimai. Prašome teikti juos iki balandžio 15 dienos 12 valandos. Ir ypač norėčiau paskatinti kolegas, kurie kilę iš valstybių narių, turinčių atokiausių regionų. Aš manau, kad gal vertėtų net galvoti apie klausimus, dėl mūsų komiteto įgaliojimų sprendžiant atokiausių rajonų problemas. Taip yra specialioji darbo grupė, kuri rengia atitinkamą strategiją, o ta strategija įtraukiama į regioninės plėtros strategiją. Taigi aš manau, koordinatoriai, kolegos ir aš, mes pagalvosime, kaip galima būtų spręsti šį mūsų komiteto kompetencijos klausimą ir kaip įsiaiškinti, kokios yra kompetencijos ribos, kad galėtume dirbti. Taigi, baigiame rytinį mūsų komiteto posėdį ir dabar posėdžiaus koordinatoriai, jiems dėja lieka 10 minučių reikalų aptarimui ir prašau visų, kurie yra salėje, išskyrus koordinatorius, kuo greičiau išeiti iš salės, kad koordinatoriai galėtų savo darbą pradėti.